Ah, in piedi, sì, in piedi. Facciamo la... Signor Presidente. Pone Italijos ministrė pirmininkė, dėkoju, kad priėmėte Europos parlamento kvietimą. pateikti savo Europos ateities viziją, Italijos vyriausybės viziją. Italija yra viena iš ES e, valstybių įkūrėjų, todėl labai džiaugiamės galėdami kartu e, su jumis dabar dalyvauti šioje diskusijoje, tokiais diskusijoje, kuri e, bus apie tokius klausimus, kurie rūpi 500 milijonams mūsų piliečių. kadangi dabar kalba sukasi apie labai svarbius dalykus mūsų piliečiams ir kadangi Europos parlamentas yra Europos piliečių tiesiogiai renkama Europos e, institucija, mes e, dėjome labai daug pastangų, kad ES e, biudžetas būtų padintas nuo 1,1 iki 1,3 procentų, kad ES turėtų nuosavus išteklius Taip pat e, parlamentas labai intensyviai dirbo migracijos klausimais. Parlamentas pasisako už didesnės investicijas į Afrikos kontinentą, kad būtų pašalintos migracijos priežastys. Kalbant e, apie pabėgėlius, Europos parlamentas patvirtino savo poziciją, kurią dabar svarsto taryba ir dabar vyksta teisėkuros procesas, mes manome, kad e, mūsų pasiūlymas ir teisės aktas, jeigu jis bus e, priimtas, gali padėti ir pietų Europoje esančioms valstybėms ir tai gali taip pat pagerinti pačių e, pabėgėlių situaciją, kalbant apie breksito klausimus ir apie e, mūsų piliečių apsaugą bei Junktinės karalystės piliečių gyvenančių Briuselėje apsaugą, taip pat apie ES e, infrastruktūros projektus, kurie prisidėtų prie ekonomikos augimo, taip pat apie užsienio politiką, išorės politiką. Kaip žinote, mes e, esame tos nuomonės, jog reikėtų laikinu Venezuelos prezidentu pripažinti poną Guaido. Taip pat e, norime išgirsti apie jūsų vyriausybės e, programą ir e, Europos parlamento yra suteikta, suteiktos prerogatyvos parlamento kontrolės e, srityje. Ir būtent šiame kontekste mes norėtume išgirsti jūsų komentarų apie ES ateitį. Tanto vi potete registrare per il catch the eye con eh, il presidente. galite registruotis spontaniškiams pasisakymams. Registracija baigsis, kai pasibaigs premjero pasisakymas. Gerbiamas pirmininkė Tajani, gerbiamas ponė Katainen, ponios ir ponai Europos parlamento nariai, ponios ir ponai, man didelė garbė šiandien lankytis Europos parlamente. Sakau tai labai nuoširdžiai lankytis čia ir kalbėti apie ES ateitį, kaip jie mato Italijos vyriausybė. Gal kalbant apie mūsų kontinento ateitį, aš norėčiau prisiminti Antonijo Megalici, italą, kuris e, buvo įsimylėjęs Europos Sąjungą. Jisai prieš du mėnesius žuvo Strasbūrė. E, nuo teroristo barbarų rankos. Globalizuotame pasaulyje, kuriame ekonomika atrodo dominuoja ir yra aukščiau už politiką ir už teisės, tokiame kontekste mūsų piliečiams spaudimas tampa didesnis ir tuomet turime kelti klausimą apie investicijas, apie tai, kaip turi investuoti ES ir kokį vaidmenį čia turi vaidinti nacionalinės valstybės. Nacionalinės valstybės vienos galbūt ir negali atremti iškylančių iššūkių. Dabar yra labai sunkus laikotarpis ES projektui. Atrodo, jog ES projektas prarado pagreitį sudėtinga, sudėtingas istorinis kontekstas dabar verčia mus galvoti apie savo atsakomybę ir nagrinėti esminės svarbos klausimus. Kaip e, ir anksčiau, dabar, kaip, dabar taip kaip ir anksčiau yra iškilę sunkumų ir todėl turime suprasti mums tenkančią atsakomybę Ir mums tenka atsakomybė vėl suteikti pagreitį Europos projektui, užtikrinti, kad Europa būtų pasitikima, užtikrinti, kad e, būtų ekonomikos augimas, tvarumas ir kiti mums svarbus aspektai. Dabartiniai iššūkiai yra daugialypiai ir sudėtingi. Ir e, tam reikia mūsų ryšto ir taip pat mūsų kūrybingumo. Kuri, Taip pat turime suprasti savo vaidmenį pasaulyje. Pagrindiniai klausimai, kurie dabar kyla, yra tokie, kokios Europos mes norime, kokios Europos mums reikia, kaip mes save įsivaizduojame toje Europoje, kaip ką manome apie save tame kontekste ir turime atsakyti į tuos klausimus. Dabar esame čia, Europos parlamente, Europos parlamentą renka tiesiogiai piliečiai, tad Europos parlamentas atspindi e, e, mūsų valstybių suverenitetą. Mes esame Europos liaudis. Aišku, mes esame to paties likimo bendruomenė, kuri išeina vien tik tai už teisinių e, ribų. Ir aišku, Europos projekto kūrimas jau yra pasiekęs labai svarbių savo vystimosi etapų. Aišku, Europos projektas yra e, sudarytas iš daugybės tradicijų, įvairių kalbų. Ta tapatybė yra labai daugelįpė, yra buvę įvairių ir susiskaldimo, ir kitų problemų. Mes e, bandėme visą laiką integruoti savo ekonominės sistemas, švietimo sistemas, socialinės sistemas ir dėl to mažėjo kompetencija bei galios nacionalinių lygmenių, jos buvo deleguojamos europiniam lygmeniui. Mes e, suteikėme teisę įvairių valstybių piliečiams laisvai judėti. Kūrėme vieningą teisės erdvę. Piliečiai juda laisvai, prekių judėjimas taip pat buvo labai svarbus ES iškovojimas siekiant didesnės e, integracijos e, kontekste. Nes e, iki XIX amžiaus yra buvę įvairių konfliktų, du pasauliniai karai. Europiečiai, ypač patys e, jauniausi europiečiai dabar nenori atsisakyti tų iškovojimų, tų e, judėjimo laisvių, kurios yra užtikrinamos. Tad e, e dabar yra sukurtas labai vertingas paveldas, europinis kuriame atsispindi ir e, kiekvienos valstybės specifika, tačiau taip pat ir bendri sąlyčio taškai. Europos e, liaudės kūrimas buvo be galo svarbus procesas ir dabar pastaraisiais metais mes e, matome, jog kūrėsi Europos demosas. Europos teisingumo teismas ir e, žmogaus teisų teismas šiame kontekste vaidina labai svarbu vaidmenį. Svarbu vaidmenį vaidina ir nacionaliniai teismai. Piliečiai tuo būdu gali gauti tinkamą apsaugą. Tuo būdu gali būti tinkamai ginamos ir apsaugomos pagrindinės teisės ir laisvės. Ir čia yra remiamasi mūsų tradicinės konstitucinės e, teisės principais. Šitie dalykai yra įrašyti į ES e, teisyną. Tai yra labai vertingi dalykai ir visi šitie dalykai atsispindi europiečių kolektyvinėje sąmonėje. Europiečiai supranta, jog e, jų likimas yra bendras ir e, jie supranta, jog jie dalyvauja labai vaisingame civilizacijos projekte. Tačiau nepaisant e, viso to, kol kas mums dar nepavyko tapti Europos liaudimi tikrąją to žodžio prasme, nes mūsų modelis dar nėra toksai įtraukus, koks turėtų būti, kad e, europinis demosas būtų jau visiškai susiformavęs nuo 89 metų. Galbūt trūko iš tikrųjų politinio ES matymo, trūko ilgalaikio matymo nukreipto į ateitį E, matymo. Ir dėl to galbūt Europos Sąjungai nepavyko pasiekti dar tų e, svajonių, kurios egzistavo jau seniai. Per pastaruosius 30 metų Europos Sąjungos valdysenoje dominavo ekonominiai bet ne politiniai aspektai. Ir dominavo liberalizmo idėjos. Buvo einama įvairių paslaugų privatizavimo link, buvo e, labai e, griežtai reglamentuojami esminės svarbos ekonomikos sektoriai. Ir e, tokios pastangos baigėsi tuo, jog padidėjo neligybė ir skirtumai tarp įvairių e, socialinių sluoksnių. Taip pat e, iškyla problemų dėl e, valstybės, valstybių įsiskolinimo. Ir e, euro zonoje matome, kokiu problemu iškylo Ir e, dėl tų problemų ėmė didėti atotrukis tarp ES institucijų ir ES piliečių. Ir čia kalba nesisuka apie fizinę geografinę distanciją, geografinį atstumą nuo Briuselio, nes e, po, po truputį po truputį ES e, institucijos ėmė tolti nuo piliečių ta prasme, kad tapo mažiau suprantamos e, piliečiams. Kaip e, sakė Jana Želanka, daugelis dalykų piliečiams tampa absoliučiai nebesuprantami. matome, kad e, elitas yra labai, politinis elitas yra nutolęs nuo piliečių ir kad remimasis vien tik tai ekonominiais aspektais neleido pasiekti e, tų pirminių ES tikslų. Dabar yra lemiamas ES istorijos momentas, labai svarbus mūsų ateičiai. Europos piliečiai nori, kad būtų išgirsti, jie nori, kad būtų keičiama darbo metodika ir keičiama darbo perspektyva. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų svarbu ir reikia vytis prarastą laiką ir keisti santykius tarp tų, kurie valdo ir tų, kurie yra valdomi. Nes pasaulis dabar keičiasi, jisai yra visiškai kitoks negu buvo anksčiau. Mes turime parodyti, jog sugebame valdyti. Ir neturime remtis vien tik tai e, konservatyviomis e, idėjomis. Turime galvoti apie tai, kaip išlaisvinti demokratijos principus. Turime galvoti apie tokius ekonomikos augimo ir vystimo metodus, kurie leistų ženkliai pasistumėti į priekį. Ir visa tai leistų atliepti piliečių lūkesčiams, piliečių, e, atsakyti į piliečių klausimus bei nusivylimą, jų abejonės. Mes matome, kas dabar vyksta Europos e, Sąjungos įvairiose valstybėse. 21 amžiuje turime permastyti mūsų institucinę sąrangą tokią, kokią jinai buvo per 30 metų ir turime dabar ją keisti. Ir galbūt kai kuriais požiūriais turime grįžti prie tų principų, apie kuriuos buvo kalbama kuriant Europos Sąjungą. Ta Europa, kuri mūsų įsivaizdavimu turėtų būti ateityje, turėtų gebėti ginti bendrus interesus ir įsiklausyti į mūsų piliečius. Geopolitinė situacija keičiasi labai greitai ir atsiranda e, nauja strateginė pusiausvyrė, nauji jėgų santykiai. Ir e, kai kurios, kai kurios e, galios dabar bando stiprinti savo įtaką be galo smarkiai tarptautiniu mastu. Europos Sąjunga, vieninga Europos Sąjunga turi vaidinti savo vaidmenį Junktinių tautų saugumo taryboje. Mes turime ten kalbėti vienu balsu ir mūsų veiksmai turi būti puikiai koordinuojami. ES taip pat turi mokėti bendrauti su pasauliu. Ambicinga ir stipri ES, vieninga ES mums yra būtina, kad galėtume kaip lygiaverčiai partneriai bendrauti su jungtinėmis valstijomis. Mes e, tikime, jog transatlantiniai santykiai gali būti veiksmingi ir turime jų siekti, galvodami apie strateginį mūsų santykių plėtojimą. Turime galvoti apie tas vertybės ir principus, kurie mus vienyje. Aišku, yra ir skirtumų, yra ir tam tikro nesupratimo. Tačiau tuo pat metu stipri Europa yra būtina ir tam, kad ES galėtų deramai bendrauti su pagrindiniais žaidėjais e, geopolitinėje arenoje - Kinija, Rusija. Tai labai svarbu sprendžiant e, iškilusius konfliktus ir krizės kai kurios iš tų krizių ir kai kurie iš tų krizių ir, ir konfliktų yra netaip toli nuo Europos Sąjungos. Tad mes turime plėtoti dialogą su Rusija ir su Kinija ir negalima vykdyti izolacionistinės politikas jų atžvilgių. Turime bandyti įtraukti jas į įvairius procesus. Ta stipri Europa, kurios mums e, reikia, taip pat reiškia, kad e, turime panaudoti mūsų e, bendradarbiavimą saugumo ir gynybos srityje. Tai neprieštarautų NATO, tai būtų NATO papildymas ir tai būtų labai konkretus parodymas, jog ES sugeba daryti pažangą ir šioje srityje ir gali užtikrinti savo piliečių saugumą. Turime nepamiršti, jog ES negali apseiti e, be glaudžių santykių gynybos rytyje su jungtinė karalystė, net ir po breksito. Tačiau labai svarbus dalykas siekiant e, stiprios Europos yra uh, solidarumo ir atsakomybės užtikrinimas valstybių narių lygmenių. Migracijos valdymas yra tinkamas valdymas, taip pat yra būtinas siekiant atstatyti pasitikėjimą e, Europą. Tų dalykų negalima atidėlioti, turime įgyvendinti tai, kas yra būtina šioje srityje, tam tikrus principus, e, ir tai e, turi būti aptariama ES darbo tvarkėje. Reikia taip pat e, ir nepamiršti ir to, jog Europa dabar nesugeba išspręsti kai kurių labai svarbių klausimų. Ir dėl to nukenčia Europos projekto pagreitis. Migracijos klausimai dabar yra vieni iš svarbiausių Europos darbo tvarkėje. Taip yra ir, be kita ko, Italijos dėka. Europos Sąjunga negali vien tik tai, imtis vien tik tai skubos tvarka būtinų priemonių. Čia reikia galvoti apie veiksmingą ir stabilę e, sistemą. Aš e, norėčiau pakviesti Europos e, parlamentą imtis šitų klausimų, nes šitie klausimai visą laiką aptariami ir taryboje, ir vadovų e, taryboje, bet ES reikia bendros strategijos. Ir e, tokia europinio lygmens strategija turi būti prioritetas ir jinai turi padėti spręsti pirminių srautų problemas. Nes antraip, jeigu to nebus padaryta, tai antriniai srautai taps nebevaldomi. Aldo Moro yra kalbėjęs apie Europos vaidmenį viduržėme jūros baseine. Todėl, kad Europa būtent ten yra labai giliai leido savo šaknis. Mes turime spręsti migracijos klausimus, jo labiau dabar, kadangi būtent dabar mums ypač aktualūs Europos gynybos ir saugumo klausimai. Italija pasisako už tai, kad e, šitie dalykai, šitie dalykai būtų aptariami ir taptų prioritetiniais. Ir pietų e, Europos valstybės, viduržėme jūros baseinas, čia mums e, yra esminės svarbos e, regionas. Italija nori įnešti savo indėlį į tos strategijos e, kūrimą ir nori prisidėti prie iškylančių krizių sprendimo kartu su jungtinėmis valstijomis ir su visais kitais, e, jungtinėmis tautomis ir visais kitais e, partneriais. Mes manome, kad turime investuoti daugiau į mūsų bendradarbiavimą su Afrikos valstybės. Nes tik tai taip galime sustabdyti migracijos e, sraudus iš e, ten. Turime daugiau investicijų skirti vystomajam bendradarbiavimui su Afrikos e, valstybėmis. Italijos vyriausybė yra prisėjimusi pati e, tam tikrų įsipareigojimų šiame kontekste ir jie visiškai sutampa su ES e, tikslais. reikia siekti to, kad Afrikoje taip pat įvyktų Afrikos e, e, pavasariai Nigerijoje, Čede ir e, kitur. Ir turi būti iš esmės sprendžiamos Afrikos problemos, turi būti ieškoma naujų bendradarbiavimo modelių, turi būti užtikrinami partnerystės, santykiai tarp lygiaverčių partnerių ir turi būti galvojama apie bendrą atsakomybę. Mes e, negalime e, likti abejingi, matydami, kaip e, tiek daug Afrikos e, valstybių e, piliečių gyvena tokiame skurde. Tuo pat metu mes žinome, kad Afrikos valstybės turi daug gamtinių išteklių. Tad turi būti kuriamas tokia sistema, ten, kad e, tomis gerybėmis galėtų pasinaudoti ne tik tai viršūnės, bet ir e, dauguma piliečių. Būtent šitie prioritetai bendradarbiavimo su Afrika srityje buvo pripažinti Europos komisijos. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui Junkeriui, kuris tam teikia didelę svarbą. Tai labai svarbu mūsų ateičiai. Yra būtina taip pat užtikrinti, kad uh, ES turėtų pakankamai finansinių išteklių. ES turi siekti tvarumo migracijos e, valdymo srityje ir tai turi atsispindėti busimojoje DFP. Europa turi užtikrinti, kad būtų taikomi tvarus ir veiksmingi mechanizmai valdant migracijos srautus. Ir labai svarbu, kad skirtume deramą dėmesį pagrindiniams migracijos maršrutams. Europa yra skyrusi 6 milijardus eurų e, susitarimo su Turkija įgyvendinimui. labai svarbu užtikrinti ir tinkamą migracijos valdymą ES viduje. Nepak nepakanka užtikrinti vien tik tai e, sienų apsaugą, reikia daug kitų priemonių. Todėl, kad migracijos srautų valdymas yra toks dalykas, kuriam reikia bendrų koordinuotų pastangų. Visos e, valstybės narės turi tam skirti pakankamai dėmesio. Europos parlamentas patvirtino Dublino e, reformos būtinybę, tačiau kol kas dauguma valstybių narių vis dar nesusitarė dėl to e, automatinio solidarumo modelio, kuris ten yra numatytas. Birželio vadovų tarybos e, išvadose yra kalbama apie 30 e, ES sutarties e, straipsnį ir jo turinį. Mes turime visi kartu dėti pastangas, kad e, būtų kovojama su nusikalstamomis grupuotėmis, kurios naudojasi e, migracija. Mes turime užtikrinti ir solidarumą tarp valstybių narių šioje plotmėje, siekdami mūsų piliečių saugumo. Mums reikia tikro solidarumo, reikia naštos pasidalymo, Ir e, šiame kontekste taip pat labai aktualūs tampa ir tie iššūkiai, e, kurie mums kyla įgyvendinant e, ekonominę ir pinigų sąjungą. Aš tikiuosi, kad uh, ES institucijos įsiklausys į Italijos ir kai kurių kitų e, valstybių nuomonę dėl grįžtų ekonominių e, priemonių. Kalbant e, apie 19 metų Italijos biudžetą ir biudžeto įstatymą, tai čia labai svarbu suprasti, jog e, socialinio sektoriaus reformos neturi pasireikšti tuo, jog Italijos ekonomika nebetenka e, degonies. Mes turime galvoti apie piliečius visų pirma. Italijos vyriausybė galvoja apie tikrus pokyčius ateityje. Mes e, manome, kad yra būtinos reformos, kurios supaprastintų mūsų e, sistemą ir kurios dinamizuotų ekonomiką, kurios būtų esminės svarbos ir mums, ir visam e, kontinentui. Mes turime siekti stabilumo ir ekonomikos saugimo, nes jeigu to neužtikrinsime, tai e, nepaisant mūsų pastangų, e, Europa negalės pasiekti norimų rezultatų, net ir esant Junkerio planui. Ką reiškia užtikrinti finansinį stabilumą ir ką reiškia atsisakyti griežtų ekonominių priemonių. Tai reiškia, jog e, turi būti einama tvarumo link, galvojant apie ilgalaikę perspektyvą. Graikijos krizės atveju, kaip parodė patirtis, griežtų ekonominių priemonių taikymo požiūrių buvo nueita per toli. Yra skundžiamasi, kad nėra socialinės Europos, kad migracijos problemos yra pernelyg rimtos. Europa turi žiūrėti į ateitį. Europa turi suprasti, jog reikia investuoti į jaunimą, į inovacijas. Reikia taip pat užtikrinti viešo sektoriaus būtinas investicijas. Tai labai svarbu mūsų kontinentui ir tai nekelia rizikos e, stabilumui. Socialinė ir ekonominė pažanga, tvari ilgalaikė pažanga, užimtumo užtikrinimas. Tai yra tos kryptis, kurios yra būtinos, jos minimos ir Lisabonos e, sutartyje. Tačiau ES vis dar yra pakankamai toli nuo savo e, pirminių tikslų. Euro grupės sausio 21 dienos e, sprendimas sukurti aukšto lygio darbo grupę, kuri e, dirbtų indėlių klausimais, bankų sąjungos klausimais ir kitais labai e, svarbiais klausimais yra svarbus žingsnis. Aišku, labai svarbu, kad e, būtent tos darbo grupės lygmenių būtų konkrečiai sprendžiami šitie dalykai. Kartais uh, atsitinka taip, jog yra žengiama ne į priekį, o e, atgal. Aš tikiuosi, kad e, vis dėlto mums pavyks užtikrinti Europoje finansinį ir ekonominį stabilumą. Su e, Maastrichto sutartimi su jos jo, gyvendindami ją ja, mes e, siekiame įgyvendinti tam tikras būtinas reformas nacionalinių lygmenių. Komisija tą procesą prižiūri, stebi ir kai kuriais atvejais iškyla problemų. E, buvo aštuntų metų recesija ir finansinė ekonominė krizė ir matėme, kokių rimtų problemų iškylo tame kontekste. Jeigu norime susidoroti su tomis problemomis, turime veikti labai ryštingai be kitako ir ES lygmenių. Tik tai taip galėsime atremti iškylančius iššūkius ir užtikrinti solidarumą. Nepakankamas solidarumas tarp ES e, valstybių neleidžia Europai būti ar tapti socialinę Europą. Todėl Turime dėti kiek įmanoma daugiau pastangų, kovojant su nedarbu ir siekiant e, ekonomikos augimo. Tokios drąsios priemonės kaip e, Europos nedarbo draudimas ar kitos panašios e, priemonės yra be galo svarbios įvairiems regionams, įvairioms valstybėms, ypač toms, kuriuose uh, E, yra daug nedirbančio jaunimo, nes būtent dėl to nedarbo e, aukšto lygio ir iškylančių problemų nacionalistai ir populistai kyla Europoje. valstybėms pačioms neužteks pastangų spręsti šitom, šitų problemų. ES turi padėti joms ir tai labai svarbu DFP kontekste. Aišku, ES iškyla ir kai kurių egzistencinių iššūkių. Tad e, šiame kontekste mes turime galvoti apie mūsų prioritetus, investicijas, užimtumą, ekonomikos augimą, sanglaudą, BŽUP Žemės ūkio bendroji politika turi gauti tinkamą finansavimą, nes tai labai svarbu sanglaudai, tai labai svarbu mūsų ateičiai. Kiti iššūkiai, kurie mums kyla, yra tokie, turime siekti teisingesnės tartautinės prekybos, turime geriau apsaugoti vartotojus, taip pat e, turime būti ryštingesni ir ryštingiau veikti, kovodami su klimato kaita tarptautiniu mastu. Turime taip pat užtikrinti, kad būtų laikomasi ir senų, ir naujų teisių, galvojant e, ir apie skaitmeninį sektorių. Turime taip pat galvoti, kaip atremti naujus hybridinius iššūkius, pavyzdžiui, kibernetinius išpolius. Gerbiami parlamento nariai, aš manau, turime galvoti apie Europos prasme. Kokios Europos mums reikia? Kokios Europos mums reikia, kad e, būtų užtikrin, užtikrinama ir toliau taika, kuri jau tęsiasi virš 60 metų ir kad būtų užtikrinamas klėstėjimas. Aš į tą klausimą atsakyčiau Taip, Europa turi būti artima piliečiams. 21 amžiuje turi būti galvojama apie Europos e, tautas ir Europos parlamentas turi stiprinti savo prerogatyvas, turi siekti teisėkoros iniciatyvos prerogatyvos Europos parlamentas turi taip pat e, užtikrinti ir atskaitomybę. Be kitako ir kitų ES institucijų atskaitomybę. Europa išgyveno daug istorinių pokyčių. Įvyko daugiau politinių pokyčių. Tačiau e, mes e, puikiai suprantame, kad jeigu norime, kad piliečiai pasitikėtų labiau ES institucijomis, reikia daugiau tiesioginės demokratijos. Piliečiai yra nusivylę. Reikia įsiklausyti į jų nuomonę. Italijos Piliečiai taip pat turi klausimų ir abejonių, į tai turi būti atsakoma, į tai turi būti reaguojama, nes piliečiai kol kas negavo norimų atsakymų. Taip pat, piliečiams taip pat turi būti deramai atstovaujama. Nes pagalvokim apie breksitą. Tai yra labai svarbi tema ES ir liks svarbi artimiausioje ateityje. ES turi siekti tikro solidarumo ir e, turi siekti, kad būtų išsaugotas Europos integracijos 60 metų paveldas. Reikia užtikrinti, kad ES valstybės narės nenorėtų išeiti iš ES. Dabar e, turime galvoti apie visų pirma piliečių apsaugą Brexito kontekste ir apie Brexito socialinės ir ekonominės pas, pasiekmes ir turime galvoti, kaip jas išspręsti optimaliai. Turime galvoti apie tai, kas veikia ir kas neveikia, kas neveikia įgyvendinant ES sutartis, apie tai, kas gilina integraciją ir kas ją e, mažina. Taip pat turime galvoti apie nusivylimą Europos sąjungą. Galvoti, kodėl taip yra. Jeigu norime, kad Europa ir toliau e, būtų mūsų kelrodė žvaigždė, tai turime galvoti apie solidaresnę Europą, labiau įtraukiančią Europą, demokratiškesnę Europą, teisingesnę, užtikrinančią didesnę lygybę, tokią Europą, kurioje mūsų piliečiai galėtų normaliai gyventi rytoj. Grazie, signor. Dėkoju. Pone ministrė pirmininkė, ačiū tarybos pirmininkui. Dabar norėčiau suteikti žodį komisijos vicepirmininkui ponui Katainenui, bet prieš tai norėčiau pasakyti, kad valstybių narių dalyvavimas tose projektuose yra labai svarbus. Tai yra įvairūs pasirinkimai stiprinantis Europos parlamento prerogatyvas. Galiu tik patvirtinti tai, ką jūs sakėte. Migracijos rytie taip pat reikia tolesnių įsipareigojimų. E, taip pat ir tarybos posėdžiuose, kad ES siūlymai būtų priimti, kad būtų galima tinkamai įgyti reformas, įskaitant ir Dublino. Aš manau, kad galiu kalbėti visų kolegų vardu tai sakydama, o dabar norėčiau suteikti žodį tarybos atstovui. E, ponui Katainenui tiksliau. E, Pone ministrė pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. Italija e, vaidina ypatingą vaidmenį Europos Sąjungoje, nes ji visada buvo Europos Sąjungos narė nuo pat jos pradžios. Europos Sąjunga jį, prad, jį padėjo kurti ir formuoti, kad ji būtų tokia, kokia yra dabar. Spinelį ir kiti savo rankomis kūrė Europą, formavo jos ateitį. Jie kreipėsi į Europos valstybės ir reikalavo padaryti viską, kad nebebūtų tokių istorinių siaubų. Gasperi e, taip pat kartu su kitais uh, E, ėmėsi darbų ir paskui Kapitolijoje buvo pasirašytas sustarimas, kai šešios valstybės įkūrėjos pasirašė ES kūrimo sutartį. Europos bendryjų tuomet sutartį. Paskui toje pačioje vietoje ant laiptų ES valstybių ir vyriausybių vadovai atnaujino, taip sakant, savo įžadus. Tuomet jų buvo 27 valstybių narių atstovai. 27 valstybių atstovai. Visą tai rodo, kaip smarkiai ES pasikeitė. Taigi ES istorija labai ypatinga, labai įdomi. Būtent dėl to ES Italijos vaidmo yra toks svarbus. Taip sakau ir dėl to, kad iš viso to matyti, kad Europa žengia pirmin, kad ji dabar yra pasiekusi aukščiausią savo lygį Italija ir jos žmonės yra ES šerdis. Tai reiškia, kad ši šalis ir toliau turi likti su mumis. Europai reikia stiprios Italijos. E, lygiai taip pat Italijai reikalinga stipri Europos Sąjunga. Kartu turime kurti savo ateitį solidarumo ir vienybės pagrindų. Turime dirbti kartu su savo partneriais. Ne prieš juos dirbti, bet dirbti su jiems. Ir kalbėti su vieni su kitais, o ne vieni kalbėti blogai apie kitus. Kai kalbam apie solidarę Europą, tai turėčiau pasakyti, kad Europa taip pat čia yra priklausoma ir nuo Italijos. Būtent dėl to mes padėjome Italijai e, atsikurti po baisaus žemės drebėjimo. E, savanoriai ėmė burtis, siūlyti savo pagalbą. 2 milijardai eurų buvo pateikta kaip pagalba Italijai iš Europos solidarumo fondo. O kur dar jauni savanoriai, kurie vyko ten visiškai savanoriškais pagrindais atstatyti sugriautos Italijos. Tai štai tai yra tas solidarumas, kuris yra Europos tvirtumo cementas. Italija laikėsi tos pačios dvasios, ne kartą bėgant metams. Europos komisijos pirmininkas ponas Junkeris nekartą yra sakęs, kad Italija yra ta šalis, kuri nekartą išgelbėjo ES garbę, e, kai ES krėtė migracijos krizį. Kiti reagavo daug lėčiau. Tačiau Europa paremė Italiją pagal savo galimybės. Nuo migracijos krizės pradžios iki 2018 metų 950 milijonų eurų buvo pateikta Italijai, kad būtų galima užtikrinti geresnį migracijos srautų valdymą. 225 milijonai buvo pateikta kaip skubi pagalba. E, taip pat lėšos buvo skirtos pabėgėlių prieimimui palengvinti, gelbėjimo darbams e, vandenyse. Taigi Europa nenusikratė savos atsakomybės, bet padėjo Italijai. Nepamirškime operacijos Sofija, kai ES pasienio apsaugos pareigūnai gelbėjo gyvybės jūroje. Tai yra bendros pastangos. Tačiau čia mums vėlgi buvo reikalinga Italija. Pone ministrė pirmininkė, akivaizdu yra tai, kad turime įveikti savo skirtumus, turime rasti atsakingus sprendimus ateičiai. Nebegalima pasitenkinti tuo, kad rasime tam tikrus sprendimus mažoms krizėms laikinai išspręsti. Ne. 97 procentai e, rytų viduržėmių jūros regione ir 60 procentų e, centrinėje, centrinėme viduržėmių jūros regione e, sumažėjo e, migrantų skaičius, bet darbą dar reikia tęsti ir baigti. Ir taip pat reikia įgyvendinti prieglopščio srities reformą. Mes atlikome, kas priklauso mums, o dabar savo darbą turi atlikti valstybės. Mes, jeigu norime pasiekti sėkmės, norime, kad ir Italija į tuos darbus įsitrauktų. Pone ministrė pirmininkė, ponios ir ponų Europos parlamento nariai. Europa reiškia pirmiausia taiką ir klėstėjimą. Mes visi esame atsakingi už tai, kad būtų ginamos ES vertybės. Tai reiškia, kad turime turėti tikslus. Tai reiškia, kad turime žinoti, kur investuosime. Tai reiškia, kad turime žinoti, kaip apčiuopiamai e, paveikti italų gyvenimą ES ir kitų gyvenimą taip pat. Būtent dėl to, gegužės mėnesį pateikėme subalansuotą biudžetą ES tokį biudžetą, kuris yra daug efektyvesnis ir kur labiau pabrėžiami tie dalykai, kurie labiausiai rūpi piliečiams. Pavyzdžiui, Europos komisija pasiūlė tris kart padidinti pagalbą saugumui užtikrinti ir migracijos problemų spręsti. 330 milijonų eurų tam skirta. Taigi mes ne tik padidinome savo biudžeto, bet mes jį taip pat labiausiai nukreipėme uh, į partnerysčių kūrimą su valstybėmis narėmis ir su kitomis valstybėmis. Mes taip pat atkreipėme dėmesį į tai, kad būtina e, padėti Italijai prisimti jai tenkančią atsakomybę, kurios jį prisėmė tikrai daug. Mums reikia investuoti, kad mūsų ekonomikos būtų inovatyvesnės, konkurencingesnės, e, produktyvesnės. Italijoje 50 procentų išaugo investicijos į mokslo tyrimus ir inovacijas. 9 e, milijardai eurų buvo skirti inovacijos programai, jie keliaus Italijai. E, taip pat tai reiškia investicijas į žmogiškai kapitalą. Švietimas, mokymas čia yra vieni iš svarbiausių veiklos barų. Dėl to mes pasiūlėme padvigubinti biudžetą pas Erasmus, plus, paskidami papildomus 30 milijonų eurų. Tai yra Europos mobilumo e, ypatingos svarbos projektas. Mes norime padidinti taip pat e, pagalba profesiniam mokymui, aukštajam mokslui. 65 tūkstančiai italų praeitais metais dalyvavo Erasmus programoje. Kitoje daugiametinėje finansinėje programoje e, jau turėsim progą kalbėti apie Junkerio plano sėkmę. Italija labiausiai pasinaudojo tuo planu - 58 milijonai eurų investicijų, kurie įplaukė į Italijos ekonomiką. 215 tūkstančių mažų vidutinių įmonių turėjo galimybę pasinaudoti tai tomis lėšomis. Junkerio planas reikšmingai padidino privačias ir viešasias investicijas Italijoje. Tai yra pozityvus signalas. Nereikia pernelyg apkrauti mokesčių mokėtojų, jeigu yra laisvų privačių pinigų. 70 milijonų eurų buvo skirta Trevizo ligoninės atnaujinimui. 200 milijonų pasitelta tam, kad būtų galima 4 milijonams italų pagerinti prieigą prie švaraus geriamojo vandens. Taip pat buvo padidinta prieiga 7 milijonams italų prie mm, e, spar, sparčiojo interneto. Invest Europe ir taip, ir tai iš jos skėmė pagalba. 650 milijardų eurų yra numatyti kaip investicijos visam numatytam laikotarpiu. Visa tai atneš didžiulių skirtumų ir pažangos ES ir Italijoje. Tai štai tokie yra faktai nepaisant to, kad ekonomika atrodo patiria nelengviausius laikus. Ir ne tik dėl kažkieno kito kalties, bet ir dėl šalies vyriausybės pasirinkimų. Nes reikalingas pasitikėjimas, kad pasitikėtų naumų ūkiai, kad pasitikėtų uh, investuotojai. Nes pasitikėjimas šiuo atveju svarbus kaip oras. Tik jo trūkstant pastebi, kad jis labai reikalingas. Jeigu E, pasitikėjimo trūksta, kaip oro, tai dūstame, tai augimo nebėra. Turime struktūrinių problemų, kurias privalome išspręsti. Jeigu mažesnis ekonominis augimas, tuo pat metu mažiau ir darbo vietų. Ir aš tai kartuoju nuolatos, Italija yra viena kūrybingiausių pasaulio ekonomikų. Jūsų šalies ateitis yra jūsų rankose. Padarykite viską, kas yra būtina, kad uh, išlaisvintumėte tą kūrybiškumą ir kad Europos piliečiams suteiktumėte geresnę ateitį. Pone ministrė pirmininkė, ponios ir pono Europos parlamento nariai, prieš dviejus metus pateikėme baltąją knygą dėl Europos ateities. Prasidėjo tuomet ta diskusija, kuri vyksta dar ir šiandien. Jos dėka mes bandome derinti pozicijas, pasižiūrėti, kokios ateities norime. Penki scenarijai rodo tas penk, tuos penkis kelius, kuriais turėtume eiti. Ve, kokį be pasirinktume tą kelią, egzistuoja tam tikra konstanta, tai yra centrinis Euro, e, Italijos vaidmuo Europos Sąjungoje. Europai reikia stiprios Italijos, Italijai reikia stiprios Europos. Ir nestebina tai, kad Baltosios knygos pirmosios e, eilutės eilūpos, yra kalbama apie Spinelį ir jo viziją Europai. Turime į ateitį žvelgdami prisiminti savo praeitį, turime prisiminti tuos, kurie padarė viską, kad Europa kurtųsi stipresnė būsimosioms kartoms. Dėkoju. Passiamo ora agli interventi. Dabar pereiname prie pasisakymų frakcijų vardu. Pirmiausiai ponas Manfred Weber, APP. Presidente, Prime Pane vicepirmininkė, pane e, prezidentė, ponės ir ponai, sveiki atvykę į Europos parlamentą. Jūs pačioje pradžioje kalbėjote apie žmonių perspektyvės iš žematinės e, Bavarijos, einu vietos bažnyčios, sutinku su ūkininkais, susitinku su kaimynais. Mes visi turime kaimynus, kaimynystę, kalbame su jais kiekvieną dieną ir kai su jais kalbuosi, pastebiu, kad problemas ta pačios, tai yra jaunimo problemos, socialinio sažiningumo problemos ir norint atsakyti į žmonių rūpešius, reikia kalbėti specifiškiau, nes norint e, duoti atsakymą į ekonominės problemas, tenka pasakyti, kad e, iš tikrųjų Italija de facto yra ta šalis, kur ekonominis e, augimas yra žemiausias, tai minėjo ir ponas komisaras. Tai yra ne vien tik Graikijos problema, ne vien tik Italijos problema, tai yra e, visos ES problema, tai yra didysis septintukas mūsų ekonominis variklis Europoje. Taigi ką daryti mes kaip kaip EPP frakcija manome, kad reikia investuoti dabarties ES. Ir atrodo, kad Italijos vyriausybė e, nesutinka e, net dėl patvirtinto projekto tarp Italijos ir Prancūzijos finansavimo. Reikia stabilumo, tai yra prielaida ekonominio augimo, reikia pasitikėjimo. O jūsų vyriausybė vos prieš kelias savaitės dar abejojate, ar būsite eurozonos nare ar ne. Mes manome, kad tik tais e, pademonstruodami norą vykdyti reformą užtikrinsime šalies ateitį. Na, no, tokios kitos šalis kaip Graikija, Kipras, Lenkija, Ispanija parodė, kad jeigu esi pasiryžęs vykdyti reformas, sukursi e, prielaidas ūkio augimo į darbo vietas, e, ateitį jaunimo, net ir Vokietijoje, mano šalyje turi papažinti, Gerhardas Šröderis vykdė reformas, vadinamai reforma 2010 ir tai yra dabartinės ekonominės stiprybės Vokietijoje pagrindas. Taigi reikia reformų, reikia valios ir bijau, kad reformų požiūrių jūs tikrai nesate pionierius. Taip pat labai svarbus stabilus biudžetas, tai yra prielaida stipriai ekonomikai. To dabar pasigėdame Italijoje. Vietoj to matome didesnį įsiskolinimą. Taigi, sakykime, štai tokia bendra apžvalga. O be to, dėl ES investicijų Italijoje, tai turiu pripažinti, kad problemiška, kad labai trūksta ūkio augimo Italijoje. Ir vėlgi dabar čia mm, ne kitų atsakomybė. Tai yra Italijos vyriausybės atsakomybė, o ne Europos. Taip, jūs esate išrinktoji vyriausybė, turite demokratinį Europos piliečių mandatą, tačiau manau, lengviau būti judėjimu nukreipti prieš elitus ir taip e, e, laimėti rinkimus, o po to likti vyriausybėje kaip judėjimai prieš elitus. Nes kai kas iš jūsų jau tikriausiai tapo naujų elitų Italijoje. Dar norėčiau atkreipti dėmesį į kitą svarbų dalyką. Tai yra migracija. Na, nu, Mes kaip PPP frakcija esame pilnai su jumis solidarus su Italija. Puikiai suprantame, kodėl žmonės Italijoje yra supykę, nes daugybę metų nematėte solidarumo iš mūsų pusės, buvote e, viena, todėl mes pasisakome už privalomą solidarumo mechanizmą ES. Tačiau sudėtinga, jeigu vadovų tarybos narys čia mums atsako, kad mūsų parlamentas kaip institucija e, nieko nedarė, ne, mes darėme, dabar jau tarybos eilėje parodyti, kad ji nesėdi rankų sudėjusi, o dėl užsienio reikalų politikos tai norėtųsi, kad e, jūs laikytumėtės mūsų bendro europinio atsako Rusijai. Šiuo metu, kaip ir Italijos vyriausybė, jūs esate pasirengusi pritarti sankcijams gerai, tačiau tarsi e, visi sutarėm dėl to, kad Rusija norėtų susilpninti vis visą ES, tai jos interesas. Visai neseniai vyko diskusijos dėl Venezuelos ir me, mums EPP aišku, kad yra socialistas diktatorius Maduro, kuris e, rinkimuose buvo išrinktas tik todėl, kad jį palaikė armija, kariškiai ir jis netgi sustabdė medicininės pagalbos teikimą šalį, ko labai reikia. O dabar matome parlamento pirmininką, kuris e, nori duoti naują pradžią šaliai ir tiesiog šalies prezidento prašymą prašo surenkti naujus e, rinkimus ir savo rašte Italijos piliečiams Guido labai teisingai pasidabėjo, ko, klausdamas, kodėl jūsų vyriausybė Italijoje neparemė itališ, atsiprašau, demokratiškų pajėgų Venezuelai. Aš manau, kad turite atsakyti šį klausimą, jeigu tikite bendru europiniu projektu. Taigi štai tokie mano pasamprotavimai. Norėčiau padėkoti už bendrą valią prisimti įsipareigojimus tam, kad e, apgintume Europinę gyvenciną. Ir jūs minėjote, kad e, Italija e, dabar viešose diskusijose labiau girdima kalba garsiau. Tačiau problema ne tai, kad jūs nacionaliniu požiūriu kalbate garsiau. Mums uh, problema yra tai, kad kai kalba e, eina apie europinius reikalus, jūs elgitės egoistiškai, kai tuo tarpu Europoje reikia įsipareigojimų, bendro kompromiso, nes jeigu visi čia tik pradės garsiau kalbėti, bus daugiau triukšmo. Na ir galiausiai jūs kalbėjote apie tai, jog reikia susijęti žmonės ir institucijas priimčias e, sprendimus. Taigi matote, Forza čia penkių žvaigždžių bansit, visos jėgos iš visos Europos yra čia parlamente. Mes visi atstovaujam mūsų piliečiams, nėra elito, mes esame mūsų piliečių atstovai. Ir dėl šios priežasties parlamentas yra ta vieta, kur turi būti primti sprendimai dėl ES ateities. per il gruppo dell'alleanza progressista di socialisti e democratici la parola al presidente. Dabar žodis Udo Bulman, socialdemokratų frakcijos vardu. Pone, Pone ministrė pirmininkė, dėkoju, kad atvykote į Europos parlamentą, nes tai Europos demokratijos namai, tai yra viešų diskusijų namai, o taip pat ir uh, tiesių žodžių e, vieta, todėl nuo to ir pradėsiu. Esu labai susirūpinęs, kai vienos iš Europos bendrijos šalių steigėjų septintos pagal dydį pramonės valstybės vyriausybė dabar vis labiau Italijos liaudį gina į politinį ir ekonominį izolaciją nepamirškime, kokia yra bendra situacija. Nes viena vertus mes nebegalime pasikliauti jaus, Vašingtonu, kaip kad tai darėme praeitįje, o kita vertus Rusija vėl ima kelti grėsmę. Matome, jog jūsų ekonomika šlubuoja, ko ne nuosmukis prasideda ir matome, kad mažėja pramonės gamybos apimtis. Taigi šios situacijos akivaizdoje mane labai liūdina tas visiškai beprasmiškai skaliumas konfliktas tarp Italijos ir Prancūzijos. Kam, kodėl, dėl ko jo reikia? Jūs labai gerai žinote, kai kalbaina apie tokius konfliktus, niekas nelaimi. Tai yra toks konfliktas, dėl kurio praloš ir jūsų šalis ir Europą. Mm, šalis sumokės e, didelę kainą už tokį konfliktą. Jos yra pagal, Prancūzija ir Italija, antros pagal didelį priekybos partneriai. E, pagalvokime apie priekybos atmintis. Šimtai tūkstančių darbo vietų priklauso nuo šio, šių šalių santykių priekybos. Ne vien tik elito, bet ir paprastų žmonių. O į italai nebegali sauliaisti daugiau prarasti darbo vietos. E, šiais metais Italijos ūkis tik auks tik 0,8 procentais, tai mažiausias augimo lygis visoje Europoje. Na, jūs galite e, sakyti, tai užtikrinkime, kad e, darbas vėl būtų orus. Na, gražus noras užtikrinti, kad darbas vėl būtų eurus. 75 tūkstančiai moterų ir vyrų prarado darbo vietas, vis dar daugiau yra įstrigę mm, nestabiliuose darbo vietose. Daugybė jaunuolių, tūkstančiai jų turi išvykti kitur ieškodami geresnio gyvenimo ir tarsi to nepakaktų Italijos šeimų santaupos E, atsidūrė pavojoje dėl to, kad sąmoningai e, siekiama konflikto su Europos komisija. Ar tikrai to reikėjo? Ar čia tiesiog vieno žmogaus viešų ryšių strategija e, per pastaruosius du mėnesius 7 milijardai eurų prarasta? Kam? Kodėl? Tam, kad Salvinė galėtų apkaltinti Europą, Ponas Salvini mano, kad Europa yra viso ko atpirkimo žys, tačiau sprendimų jis nepasiūlio. Tai yra Italijos realybė naudienoje. Taigi tam, kad būtų nukreiptas dėmesys nuo ekonominės rūtis dabar, Salvini užsipuolė migraciją. Prieš dvi savaitės Katanijoje lankiausi ir mačiau, kai 47 e, žmonės 12 e, dienų negalėjo išlipti iš juos išgelbėjusio laivo Sivoč organizacijos išgelbėti. Tarp jų buvo vaikų, nepilnamečių, e, kankinimo aukų, nes jie tapo ideologijos įkaitais, nes juos, turėjo, juos norėta parodyti kaip e, pavyzdį, jie tapo ciniškos politikos e, žaisliukais. Gerbiamas ponios ir ponai, tai ne ta Italija, kurią pažįstame. Mes pažįstame kitokią Italiją. Mes e, pažįstame Altiero Spinelli, Gasperi, e, Italiją. Ir jie niekuomet, niekuomet nebūtų paėmę savo šalies ar Europos įkaitais dėl trumparegiškų politinių tikslų. Aš ir mano frakcija puikiai suprantame, kodėl žmonės yra nusivylę Italiją. Jūsų pirmtakė vyriausybė daug nuveikė. Tūkstančiai, tūkstančių, tūkstančiai žmonių buvo išgelbėti atviroje jūroje, o Europa nepakankamai reagavo. Europa nebuvo pakankamai solidari. Bet kasgi juos, juos nuvylė? Ne proeuropietiškos vyriausybės, ne tie, kurie nori, kad Europa toliau žengtų į priekį. Pasakykite žmonėms Italija, kas jiems nepadeda įvykdyti Dublino reformą. Tai Salvinių draugai Kačinskiai, Orbanai ir tie žmonės Austrijoje, kur viską blokuoja. Štai tokia yra tikrovė. Pasakykime teisybę tiesiai šviesiai, o būtent pro-europiečiai, kurie gelbsti žmonės Sea Watch organizacijoje, nes taip ir turi būti. Egzistuoja dar Europa. Ir egzistuoja ir ta Italija. Ir abi kovoja viena už kitą. Ta puikiai Italija, ta puikiai tauta. Spinelli ir Gaspieri Italija. Tai matau, kai pažiūriu į žvėjus Lampedūzoje, E, kurie nežiūrint pacifinį statymų, puikiai žinodami, kas jų laukia ir toliau gelbėjo žmonės atviroje jūroje. Tai matau ir džioti, žvėjai, pakrančių prie mm, sargybos e, pareigūnai, kurie vis dėlto tai sako, tai mūsų etika, tai e, jūreivių etika ir todėl jie gelbsti Taip pat matau ir kai žmonės e, e, priima žmonės, pri, pats siūloms pastogį ir maistą, kai vyriausybė atsisako tai padaryti. Štai tai yra didžiosios Italijos veidai, kuri turi bendras vertybės Europą. Tokia Italija norime ištiesti ranką, nes ja, jos mums reikia. Tačiau tuomet vyriausybė vėlgi elgesi nehumaniškai, nežmoniškai ir tai yra tik tai kaukė, nes tai nesusijęs su tikra Italija. Pribrendo laikas atsistoti Europoje ir pasipriešinti populistams prieš tuos, kurie e, sunaikina mūsų tevinę, nes Italija yra Europos širdyje, Europos širdyje kartu su savo artimiausiais draugais ir tokios Italijos mums reikia. Prieš e, suteikdamas e, ponui Fito, kuris kalbės seka ir frakcijos vardu, norėčiau priminti frakcijų vadovams, kad jeigu bus kalbant, kalbant, kalbama viršijant kalbėjimo laiką, tai bus jūsų frakcijos narių pasisakymų sąskaita. Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pasveikinti Italijos premjerą ir manau, kad uh, Šis mūsų susitikimas yra puikiai proga aptarti Europos e, ateities klausimams. Ir jūs, ir kiti pasisakysiai priminė Europos labai svarbu vaidmenį Europos e, statybos kontekste. Labai svarbu taip pat e, suprasti, kad tokio pobūdžio diskusijos kaip šiandien būna bendro pobūdžio diskusijos Ir e, kartais e, tie dalykai, kurie čia yra sakomi, kontrastuoja su realybė. Aš e, taip pat norėčiau pasakyti, jog labai daug akcentuojamos Europos klaidos dabar ekonomikos sektoriuje, migracijos klausimų taip pat. Ir Dabar šitie dalykai taip pat buvo minimi pasisakymuose. Aš e, manau, kad čia reikėtų kai ką patikslinti. Ir aš bandysiu pateikti e, kai kurių pavyzdžių, kurie galbūt susijęs su kai kuriais prieštaravimais. Dabar mes kalbame apie migraciją, tai yra viena iš temų, e, kuri yra svarbi ir jūsų vyriausybei. Ir e, jūs e, dabar su savo vyriausybė bandote spręsti šios ryties e, problemas. Ir Italijos žvėjai dabar protestuoja dėl kai kurių ES veiksmų. Kalbant konkrečiai dėl migracijos, mes pritarėme jums, tačiau turint omenyje tą e, jungtinių tautų sutartį dėl migracijos, tai čia e, yra e, jau visai kitas dalykas. Jūsų vyriausybės nariai nevyko. E, į Maroką. Taip pat mes turime kalbėti išorės politikos kontekste vienu balsu ir Europa dėl Italijos pozicijos, pavyzdžiui, negalėjo to padaryti kai kuriais e, atvejais. Toliau dėl ekonomikos klausimų. Aš e, turiu pasakyti, jog e, čia taip pat matau kai kurių klaidų. Kalbant apie reformas nacionalinių lygmenių, tai e, matome, kad Italijoje iškyla pernelyg didelio deficito rizika. Ir kodėl taip e, yra? Taip yra todėl, kad yra vykdomas tam tikros e, politikos, kurių pasiekmes yra būtent tokios. Šiandien yra labai svarbi diena Šiandien jūs e, kalbėjote apie ekonomikos augimą Italijoje, apie Italijos vaidmenį, tačiau jūsų infrastruktūrų, e, už infrastruktūras atsakingas e, ministras pateikė labai keistų komentarų. Todėl, ponė premjerė, aš e, norėčiau konkretesnių komentarų. Aš manau, kad reikia pereiti nuo gražių žodžių prie faktų, todėl kad faktai nėra palankus Italijai ir nėra palankus Europai. Alde frakcijos vardu kalbės kolega Giverhofstatas. Dėkoju. Pabandysiu itališkai, kodėlgi ne? Kodėl? Ogi todėl, kad išskyrus mano šalį E, išskyrus savo šalį, aš dar esu įsimylėjęs ir Italiją ir jo žmonės. Italija man reiškia daugiau negu šalis, tai yra civilizacija. Italija yra ta šalis, kur gimė Europos civilizacija. Amžių amžiais e, menininkai, ar, e, rašytojai, E, literatai vyko į Italiją semtis įkvėpimo, nuvykti į Italiją, ją aplankyti. Ar tai būtų Florencija, Roma ar Neapolis. E, ir paskui jau buvo, gali, sakoma, galima ir numirti. Montenis taip ir padarė be kita ko. E, Gioti taip pat. Tai štai, ponė Kontė. Būtent dėl to šiandien man skaudu, kai matau, kaip politiškai rytasi žemyn Italija. Ir tas e, rėdėjimas žemyn prasidėjo ne vakar ir ne prieš metus. Tai prasidėjo gal prieš 20 metų. Ta puikia šalis, mano supratimu, nuo ES gynėjos ar šios šalininkės, nuo entuziastingos ES narės perėjo į kitą būvį, tai tapo šalis, kuri puola Europą. Taigi tas nuosmukis neprasidėjo tada, kai atvyko ponas Pondi štai čia. Tai viskas prasidėjo nuo pono Berlusconi, labai blogo valdymo šalies. Visi tai žino. Viskas tęsiasi ir paskui, vadovaujant jūsų vyriausybei, ponui Salvini, Demajo, nes jie yra tikrieji tos vyriausybės vadovai. Tai yra ta vyriausybė, kuri elgesi kartais labai antieuropietiškai. Tai yra ta vyriausybė, kuri yra pilna neapykantos kitų valstybių atžvilgių, kuri elgesi bjauriai su kitomis valstybėmis. Italijos vyriausybė juk sutrukdė ES būti vieningai prieš Maduro ir pripažinti Guaido e, laikinuoju Venezuelos prezidentu. Jūs tai žinote. Ir manau, kad visa tai dėl Kremliaus spaudimo, dėl Putino spaudimo, tokia turbūt yra tiesa. kažkas e, užsiminė apie tai, sakydamas, kad reikėtų atsisakyti vienbalsiškumo principo taryboje. Italijos vyriausybė sutrukdė reformuoti mūsų migracijos ir prieglobščio politiką. Tai yra pono Salvini firminis ženklas dabar. Jis nori blokuoti migrantų atvykimą bet kokią kainą. Bet jis net tuo pat metu neleidžia sukurti ir tikrų Europos sienų. Jis neleidžia sukurti pasienio apsaugos e, pajėgų. Jis neleidžia reformuoti Dublino sustarimo. Tai yra visiškas absurdas. Nes Italija ir jos piliečiai yra tie, kuriems teks mokėti viso to kainą. Už tokią štai Italijos dabartinę politiką. Jūsų vyriausybė taip pat bus atsakinga ir už ekonominę stagnaciją. Bijau, kad netrukus gali prasidėti recesija jūsų šalyje, nes jūsų vyriausybė neturi jokios augimo strategijos. Jūsų vyriausybė bet turi tikslą būti dar kartą išrinkta, patvirtinta ir tam nesvarbu, kokiamis priemonėmis netgi didinant šalies įsiskolinimus. Paskutinis lengvabūdiškas poelgis, Demai vyriausybės poelgis, o ir ponas Demajo tiesiog piknaudžiauja savo mandatu, jis nuvyko paremti geltonųjų lėmenių judėjimo. E, tas judėjimas yra infiltruotas vandalų gaujos, kuri daužo, laužo ir degina viską, kas papuola po ranka, ar tai būtų parduotuvių vitrinos, ar uh, ar, ar, ar tai būtų e, automobilį. Ar pažįstate poną Šaransų? Būtent jis ne kartą, o bent du kartus ragino surenkti perversmą šalyje prieš Prancūzijos Respublikos prezidentą. Na, šaunu, jeigu apie tai kalbama su tai žmonėmis, tai juk yra baisiai neatsakinga. Tai nėra elgesys, kuris tinka E, šalies ministrui pirmininkui, tokios šalies kaip Italija ministrui pirmininkui. Jūs turbūt prisimenate 17 metus. Pono Emanueliu Makronui Dimajo parašė laišką, kur reiškė savo susižavėjimą naujišrinktų prezidentų. Jis sakė, kad penkių žvaigždžių šių judėjimas buvo aumarš prancūzijoje egzistuojančio politinio judėjimo atspindys. Ar nejuokinga šiandien tai prisiminti? Tad norėčiau paklausti jūsų, kiek laiko jūs ketinate būti pono Demajo ir pono Salvini juokdariu? Norėčiau paraginti jūs. Įkvėpimo ieškoti kitur, spinelį, čiampi, Giorgio Napolitano, Mario Draghi. Štai čia yra tie jūsų tautiečiai, iš kurių galima pasisemti kvėpimo. Taip, taip, Giorgio Napolitano yra puikus asmuo, didis europietis, didžių idėjų žmogus. Taip pat nepamirškime. Pamirškime ir kitų italų, dėl kurių Italija yra didi šalis. Ir Jie būtent ir leidžia Italijai pasaulyje vaidinti tokį didelį vaidmenį. Tai štai toks ir yra skirtumas tarp jų ir tų e, jogdarių, kurie šiandien valdo šalį. Voglio ricordare a tutti i parlamentari che... Noriu visiems kalbėtojams priminti, jog ši diskusija yra ne, der, ne apie Italiją o apie ES ateitį ir perspektyvas, taip kaip jas mato Italijos vyriausybė. Mano politinė partija nepalaiko Konte, e, pono Konte vyriausybės. Tad e, dar kartą primenu, kad ta diskusija nėra apie Italijos vidinę politiką e, Šiaip, aišku, galite sakyti, ką, ką norite. Dabar žodis e, poniai Forenca Gue frakcijos vardu. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Kuo frakcijos vardu norėčiau pateikti kai kurių klausimų Italijos premjerui. Nes e, mes e, suprantame, kad e, tai, kas vyks Italijoje, bus labai svarbu Europos e, Sąjungai, todėl kad viskas yra susiję. Toliau yra įgyvendinama neoliberali politika ir taip pat e, yra bandoma ieškoti alternatyvų Europai, Europos Sąjungai. Kalbama apie tautas, apie nacionalinius dalykus. Aišku, mes kovojame prieš neoliberalią politiką jau senai, todėl kad e, Tai mūsų pozicija, bet dabar matome, kad Italijos vyriausybė nebesilaiko rinkiminių pažangų, pažadų. kalbant e, apie teisingesnę tarptautinę prekybą, apie kurią jūs kalbėjote, ponė premjerė, tai Italijos vyriausybė šitais klausimais nesiūlo nieko konkre konkrečiai. Jūs kalbėjote taip pat apie sanglaudą, tačiau Italijos e, vyriausybė įgyvendina diferencijuotą ekonominę politiką, kuri e, naudinga turtingesniems. Ši vyriausybė taip pat e, e, uždegė žalę šviesą transatlantiniams santykiams, mes tam priešinamės. Taip pat e, jūs įvedėte minimalių pajamų principą Italijoje. Iš tikrųjų, jūs uh, praktiškai jokių konkrečių pasiūlymų dėl atlyginimų nesiūlote, kurie prieštarautų neoliberaliai e, politikai. Šis parlamentas 18 e, metų spalio mėnesį patvirtino po to, kai Bari mieste, mano gimtajame mieste įvyko išpolių, e, šis parlamentas patvirtino pasiūlymą uždrausti nacistinės, neonašistinės ir fašistinės grupuotės. Kaip Italijos vyriausybė numato įgyvendinti šitas e, nuostatas? Italijos vidaus reikalų ministro santykiai su neofašistinėmis grupuotėmis yra absoliučiai akivaizdus e, dalykas, tad kaip jūs galite tai pakomentuoti? Noriu priminti, kad uh, Kiekvieno fašistinio judėjimo pagrindas yra kitokių žmonių atmetimas. Taip pat e, tomis dienomis, kai vyko vadovų taryba, mes e, matėme tam, tam tikras e, uniformas, kurios buvo skandalingos ir čia taip pat matome tam tikrų ryšių su jūsų vyriausybė. Jūs taip pat minėjote e, sutartį su Turkija, kalbėdamas apie migraciją, tačiau jūs nepaminėjote Europos parlamento pozicijos dėl Dublino e, reformos. Aš norėčiau jums parodinti šį dokumentą, kuriame E, atsispindi duomenys, kurie aiškiai rodo, jog nevyriausybinės organizacijos prisideda prie gyvybių gelbėjimo jūroje. Tuo tarpu jūs vykdite politiką, kuri yra nukreipta prieš tas e, nevyriausybinės organizacijas. Jūs to būdu padedate toms grupuotėms nusikalstamoms, kurios naudojasi migracija. Norėčiau e, paprašyti jūsų užbaigti taip pat tą gedingą uostų uždarimo politiką ir turite nebeblokuoti nevyriausybinių organizacijų. Juk jūs negalite nurodinėti ES, ką daryti su 177 e, e, migrantais. Visoje Europoje ir Italijoje į gatves išeis moteris, feministės. Jūs nepraminėjote moterų savo pasisakymą ir taip yra neatsitiktinai turbūt, kuomet e, ši vyriausybė kalba apie moterų teisės, tai e, tuomet mini tik tai negatyvius įvairius dalykus. Jūs nepasakėte, jog FAM komiteto viena e, narė, parlamentarė, lankėsi Italijoje, kovodama su e, e, tam tikromis problemomis, kurios paliečia moteris. Nežinau, ar e, Jūs e, žinote, kad moteris reikalauja, kad būtų priimtas e, planas kovos su smurtu ir kad reikalauja tam finansavimo. Šitie dalykai iš tikrųjų duoda impulsą Europai. Mes manome, kad e, norint išgelbėti Europą nuo katastrofos, reikia priešintis tokiai politikai, kokią vykdo jūsų vyriausybė. Norėčiau Kvieščiau paprasyti. kalbėti lėčiau, sako pirmininkas, nes nepamirškite, kad jūsų pasisakymus vertėjai turi išversti ir jiems yra tikrai nelengva. Italų kalba ir šiaip yra greita kalba, žmonės turi tendenciją kalbėti greičiau ir versti tikrai sunku, kai kalbate dar greitai. Tai išklausysime dabar pono Lambert, žaliųjų frakcijos vadovą. Dėkoju, E, sveiki atvykę e, į Europos parlamentą. E, mes šiandien, kai mąstome apie jūsų šalį, turime pozityvų to šalies įvaizdį, nes būtent Italijoje piliečiai masiškai pasisakė už tai, kad būtų išlaikyta viešame sektoriuje vanduo, kad, ne, kad nebūtų vandentiekis privatizuojamas. Energija kainuoja labai brangiai, bet kad nebūtų finansuojama brandolinė energija. Irgi piliečiai norėjo. Vėlgi, e, greitasis maistas žudo mūsų visuomenės. Italai pasisakė prieš iš tai. Mažos ir vidutinės įmonės sukuria žalių darbo vietų apie 3 milijonus kasmet. Tai yra puiku. Jūsų vyriausybei, ponė, kontė reikėtų atsižvelgti į realybę tokią, kokia ji yra Bet kartais e, šiandienos realybė primena juodžiausias mūsų istorijos valandas, kaip jūsų vidaus reikalų ministras, štai mano siesas jūsų šeimininkas ir nusprendžia, kad uh, Romų, Romai turi būti išvaryti iš Italijos. Romams uh, taip pat kyla problemų dėl recesijos, dėl klimatų kaitos. Ir jūsų pasisakymas jums rodo, kad jūs tiesiog atsisakote uh, taikyti uh, pereima prie ekologinių veiklos metodų. Ir dėl to dirbate prieš Europą. Jų galėjote išklausyti Roselą Muronį, tokią informatorę, kur, arba štai Katę Bastiolį, kuri pasisakė prieš spekulaciją, arba ponę Matildą Kasą. Bet vietoj ekonomikos augimo jūsų vyriausybė draskosi, kad būtų gyvendinti tokie projektai kaip Sūzų slėnio tunelis arba uh, E, naftos eksploataciją jūroje. Jūsų šalis seniai susiduria su biudžeto sunkumais ir dalis atsakomybės už tai tenka ir jūsų pirmtakams, be abejo, niekas to negali paneigti. E, Italija nukentėjo nuo griežto taupimo politikos, kuri nuo Maastrichto sutarties buvo primesta Europai, bet vietoj to kad būtų ieškoma, kaip reformuoti eurozoną, kad mūsų bendra valiuta būtų naudinga visoms valstybėms narėms. Jūsų vyriausybė pasirinko konfrontacijos kelią, kuris yra jokios naudos neduodantis. Net tai nepadėjo sumažinti rizikos, bet ją gerokai padidino. Taigi jūsų šalis taip pat ir prieglopšio bei migracijos rytyje yra viena iš tų, kurios elgesi nekaip. Galėtumėte pasimokyti orumo iš Petro Partolio Tai yra Lampedūzos gydytojas arba Domeniko uh, e, Lukano, kuris yra uh, e, Riečio miesto meras. Tie, kai kas kaltina migrantus ir tą daro jūsų vyriausybė, bet yra žmonių Italijoje, kurie išgelbsti šalies garbę padėdami patbėgėliams. Galėtumėte E, draugiškai ištiesti mūsų parlamentui ranką, kai parlamentas jums tiesia savoje. Galėtume dirbti Europos solidarumo labui. Jūsų vyriausybė ir jūs pats juk norite to solidarumo galėtumėte atkreipti dėmesį tas reformas, kurias siūlo atlikti mūsų parlamentas. Bet jūsų vyriausybė turi tik reikalavimus iki šiol. Jūs patys, vyriausybė, Činko Estelio judėjimas atsisakė tai, o tuo tarpu Lega Denorte vėlgi pasirinko susilaikymo kelią. Jūsų vyriausybė atrodo pasisako už tai, kad Europa liktų tvirtovė ir mano, kad Italija bus palikta likimo valiai. Bet e, jeigu Italijai migracija yra tokia didelė problema, man atrodo, reikėtų sprendimo ieškoti tarptų dviejų milijonų italų jaunų žmonių, kurie per 15 pastarųjų metų išvyko iš šalies. Ar manote, kad e, jūsų vyriausybės to tokia kontroversiška politika paskatins tos jaunus žmonės grįžti? Ar jų broliai ir seserys norės pasilikti tokioje šalyje? Mes manome priešingai, mes manome, kad jeigu Italija taptų ta šalis, kur, kur būtų vystomas e, solidarumas, e, demokratija, kur būtų e, taikomi ekologijos principai, jūs galėtumėte grįžti į tą vietą, kur jums teisėtai priklauso ES. Kita vertus, mes būsim kartu su tais, kurie mobilizuoja savo pasangas, reikšdami savo prioritetus. Ir norėčiau prisidėti prie tos bangos, kurie trokšta žalios Italijos. Ačiū. Dėkuoju. E FDD frakcijos vardu Laura Adžėja. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Katainen, ponė misijos nariai, mėly kolegos, ponė premjerė. Tai yra 17 diskusijos apie Europos ateitį. Tačiau rizika yra ta, jog kuomet kalbam apie ateitį ES, tai ES kaip ir neturi dabarties. ES reikia restruktūrizuotis, todėl kad jinai yra statoma nuo stogo ir pamirštamas pamatas. Mes norime, kad būtų tvirti pamatai, ilgalaikiai pamatai pastatyti, norime teisingesnės Europos, užtikrinančios didesnę lygybę artimesnės piliečiams, norime, kad e, reali ekonomika dominuotų, o ne finansai. Norime socialinės Europos investicijų, ekonomikos augimą, norime nutraukti griežtas ekonominės priemonės. Norime, kad Europa tarptautinėje arenoje vaidintų svarbu vaidmenį ir kad nepasiduotų Kinijos, Junktinių valstijų ar Rusijos e, spaudimui. Norime, kad tai būtų realybė. Tad visi šitie dalykai yra prieš ar už e, Europą. Mes e, turime suprasti, kad e, ar Graikijos pažeminimas taip pat reiškia, kad tai yra Europos e, tokia politika, ar būti europiečiu reiškia, kad reikia užtikrinti, prižadėti, kad, kad bus. E, pasidalyjimą naštą, kad bus solidarumas, o paskui viską palikti vienai valstybei, ar būti europiečiu reiškia, jog Europoje turi būti kūriamas mokesčių priebėgos ir ar turi būti e, įgyvendinamos e, tokios jokingos e, priemonės, kaip tos. Ar turi būti kovojama dėl to, e, dėl tų minimalių pajamų e, principo. Ne, tai e, netokia turi būti Europos politika. Mes turime rodyti pavyzdį, turime kovoti už teisų laikymasi, turime siekti teisingesnės mokesčių sistemos. Taip pat Dabar Italijoje yra minimalių pajamų garantija. Europa reikalauja kartais grįžtesnių ekonominių priemonių. Pone Katainen, jūs e, kalbėjote apie Umbriją. Ten, ten e, ten nereikėtų per prievartą įgyvendinti stabilumo ir augimo pakto, kuris nenaudingas e, e, piliečiams 2009. Tai yra e, šiais metais mes matome, kad vyriausybė yra pasitikima labiau Italijoje, negu buvo pasitikima prieš e, metus. Užtat ir kaltina šią vyriausybę, e, kad jinai elgesi populistiškai. Todėl, kad jinai išklauso piliečių nuomonę. Jeigu esi populistas tik dėl to, kad išklausai piliečių e, nuomonę ir lūkesčius, tai tuomet gerai. Mes Dažnai esame prašę, kad piliečiams būtų nusiųstas aiškus signalas įvairiais klausimais. Pavyzdžiui, kad il dar parlamento buveinės, kad nebūtų dviejų buveinių, kad būtų viena. Dabar vykimas į Strasbūrą kiekvienais metais kainuoja milžiniškas sumas. Mes esame prancūzų bičiuliai, bet e, aš nemanau, kad mes e, galime būti kaltinami tuo, kad prisidedame prie vandalų rėmimo. Aš manau, kad reikėtų taip pat parlamentui atsisakyti, kaip sakiau, dviejų buveinių, dviejų darbo vietų, nes tos dvi darbo vietos nebūtinai reiškia demokratiją. Taip pat reikėtų sumažinti komisijos narių ir parlamento e, narių atlyginimus, nes tai jų dydis yra tarsi antausis piliečiams. Taip pat e, europarlamentarų be galo didelės pensijos, mes jau iškelime iniciatyvą mažinti jas. Parlamento gerbiamas pirmininkė, tie pasiūlymai jau yra pateikti. Mes per ateinančius rinkimus kartu su piliečiais pasieksime tų norimų pokyčių. Ir mes taip pat suteiksime impulsą ir Europos Sąjungai. Mes keičiame Italiją, pakeisime taip pat ir Europos Sąjungą. Dėkoju. Norėčiau dar priminti, jog parlamento buveinių pasirinkimo klausimas nėra nei parlamento, nei valstybių narių kompetencijos klausimas. E, šitie dalykai yra įrašyti sutartyje. Pone Jadžėja, noriu pasakyti, jog aš e, jau e, atsisakiau savo pensijos kaip europarlamentaro pensijos. Dabar e, ponė Bidzoto, ENF frakcijos e, vardu. Dėkoju, sveikinu Italijos premjerą Europos parlamente. Tai yra pirmoji reali pokyčių vyriausybė visoje Europoje. Nes šita vyriausybė didžiuodamasi akcentuoja mūsų valstybės suverenitetą. Ši vyriausybė nenulenkia E, galvos visais klausimais Briuselėje, turi drąsos pasakyti ne, turi drąsos pasakyti ne ir Berlynui, ir taip pat nesutinka su mažoju Napoleonu Makronu. Ši vyriausybė gina Italijos liaudės interesus. Pastaraisiais mėnesiais lyga ir penkių žvaigždučių judėjimas parodė, jog pokyčiai yra įmanomi. Mūsų lyderis Mateo Salvini sustabdė laukinę migraciją. Taip pat jisai užkirto kelią nelegalios migracijos e, organizavimo grupuotėms. Premjerė Konte daug gerų dalykų šį vyriausybę gyvendino, daug ką dar lieka įgyvendinti, reikėtų išspręsti e, Emiliją Romaniją, Lombardijos Venecijos regiono autonomijos klausimus, taip pat spręsti mokesčių sistemos e, klausimus. Maduras yra e, socialistų diktatorius, o Italija palaiko e, Venecijos piliečius. Mūsų laukia daug darbo, todėl kad po e, pokyčių Italijoje turime siekti pokyčių Europoje, turime pakeisti Italiją. Rinkimai į Europos parlamentą turbūt pavers Salvinio partiją pirmąją Italijos partiją ir pirmąją visos Europos partiją. Mums nebereikia tokios Europos, kuri yra didelių tarptautinių įmonių ir bankų vergė. Mums nereikia griežtų ekonominių priemonių Europos. Mums nereikia Makrono, Junkerio, Merkel Europos. Tokios Europos, kuri žemina e, piliečius, žemina liaudį, žemina Italijos piliečius. Mes e, pasisakome prieš Merkel ir Makroną po e, Europos parlamento rinkimų turėsime pakankamai jėgų, būsime pakankamai gausus, kad pastatytume naują Europą, kuri galės apsaugoti savo sieną, sustabdyti nelegalę e, migraciją, apsaugoti mūsų įmonės ir mūsų darbuotojus. Gerbimas premjerė, esame įsitikinę, jog mūsų vyriausybė dar egzistuos ir dirbs ilgai, todėl kad visi mes turime atlikti labai svarbią misiją. Turime ginti savo žemę nuo Bruselio biurokratų, turime uh, ginti Italijos piliečių laisvę ir suverenumą. Ko geriausios kloties, ponė premjerė. Ponas Wolf, neprisijungusių frakcijos vardu. Na, nepaprastai džiugu šiandien jūs matyti, ponė ministrė pirmininkė. Pone Konti, jūsų vyriausybės ryždas atsispirti Merkel ir Makrono privilegijuotai prieigai prie valdžios, o taip pat ir atsispirti ES spaudimo elitui, šiandien e, jie teigia, kad jūsų vyriausybė yra rasistė, fašistė, o taip pat e, pasiduodanti Putinui, antieuropietiška ir demokratiška, jūs atsispyrėte ir todėl nusipelnote plojimo. Jūs įkvėpite demokratus tiek šiam žemynė, tiek ir visam pasaulyje. Jūsų vyriausybė parodė, jog e, Europa nėra institucija vadinama Europa. Tai yra e, žemynas, kuriame gyvena senos tautos bet pasinaudojančios naujais metodais. Kartais tie žmonės apsivilka geltonas liemenens, kartais jie balsuoja už breksitą, o kartais kaip jie, kaip jūsų kolegos iš penkių žvaigždučių judėjimų pasitelkia socialinę žiniasklaidą ir ją panaudoja paprastų žmonių labai, kaip politika. Tai yra senos tautos, kuris kalba jaunais balsais ir tuos balsus reikia išgirsti. Šios dienos diskusija liečia Europos ateitį. Pone ministrė, pirmininkė, jūs ir jūsų vyriausybė ir jūsų kolegos yra Europos ateitis. Bravo, bravo. Thank you. Ačiū. Da ora la parola. O dabar žodis e, Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininkui ir paprašysiu atsakyti į užduotus klausimus. E, o spontaniškai bus pasisakoma po to. Dėkoju, ponė pirmininkė. Šiandieną diskusijose buvo paliesta daug temų. Spektras labai platus. Pradedant e, nuo temų, kurios turi aiškę europinę dimenciją, iki e, temų, kurios liečia grinai e, mūsų šalies vidaus politiką. Pradėsiu nuo tokios temos. Pradėsiu nuo temų grupių. Negalėsiu galbūt atsakyti į pavienius klausimus, tačiau faktiškai visų pasisakymų metu buvo paminėta migracija. Išklausiau jūsų nuomonės, tačiau norėčiau nušviesti tai, kaip mūsų vyriausybė konkrečiai reaguoja į migracijos fenomeną ir ką tai reiškia praktikoje, o jau po to galėsite kiekvienas pasidaryti savo išvadas. Tačiau nereikėtų bandyti čia iškreipti faktų, juos sutamsinti. Nuo pat mūsų e, darbo pradžios mūsų vyriausybė suvokė, kad migracija tai yra tema, kuri suskaldo visuomenę, kuri kelia daug problemų. Italijoje ir daug migrantų. Ir ankstesnės politikos dėka nebeįmanoma buvo reaguoti į migracijos rautus jau vien dėl mūsų geografinės padėties, ką daug kas pamiršta. Todėl tie migracijos maršrutai, ypač iš centrinės Afrikos e, dalies, kaip tik tai ir eina pas mus. Mes puikiai suprantame tai, kas, e, kas vyksta ir puikiai suprantame, kad e, toks migrantų prieimimas, koks buvo iki šiol, e, visiškai nereiškia normalios integracijos. Ir vienas mano kolega, vienas, e, vienos valstybės premjeras, kuris migracijos požiūriu turėjo truputį specifinę nuomonę, jisai sakė, Giuseppe, puikiai suprantu, kad jums iškylo labai didelė e, problema ir kad e, jūsų, e, jūsų, jūsų valstybėje yra kodėl tiek migrantų. Aišku, kad dabar srautai tokie, kad mes nesugebame su jais susidoroti, todėl mes parengėme strategiją, kurioje yra dešimt tikslų ir ten yra kalbama apie santykius su tranzito valstybėmis ir su kilmės e, valstybėmis. Ten kalbama taip pat apie ES sienas, be kita ko ir jūros sienas. Visai kitokia situacija, aišku, yra su sausumos sienomis. Ten kalbama taip pat apie gražinimą ir kitus e, dalykus. Noriu priminti, jog It Italija, e, Italijos vyriausybė, dalyvaudama vadovų tarybos e, birželio e, posėdėje, dalyvavo diskusijoje dėl e, išvadų. Ten buvo kalbama apie principus, kurie turi būti taikomi. Ir tuomet pirmą kartą buvo kalbama apie tokį principą, pagal kurį tie migrantai, kurie išsilaipina Italijoje, turi būti traktuojami kaip Europoje išsilaipinę migrantai. Tačiau kol kas vis dėlto dar nepavyksta praktiškai įgyvendinti visų tų sutartų principų. Ir taip yra ne dėl Italijos kalties. Italija, aišku, praeitie išgelbės vieną kartą Europos garbę ir kažkas galbūt galvojo, kad e, Europa ir ateityje e, toliau gelbės Europos garbę. Tačiau tai tampa nebeįmanomu dalyku, nes kokia bebūtų valstybė, būdama Italijos vietoje, jinai suprastų, jog ateina toks momentas, kai integracijos mechanizmai ir e, įtraukties mechanizmai nebeveikia. Ir gražinimas taip pat nėra veiksmingas, da, gražinant e, migrantus ne visuomet yra e, įmanoma nustatyti jų tapatybės ir reikia pasirašinėti dvišalės sutartis, dažnai tai yra problematiška. Aišku, Italija aukštai iškėlus galvą drąsiai teigia, jog atėjo laikas jai taikyti griežtesnės priemonės šioje srityje. Ir dabar niekas negali teikti, kad ta daugelįpė e, strategija nėra pats optimaliausias būdas spręsti toms problemams. Europoje yra elgiamasi veidmainiškai. Migrantai tampa problema tuomet, kuomet e, šitos e, problemos paliečia e, viduržėme jūros regionus. Bet problem, šios problemos kyla ne viduržėmio jūros e, valstybėse, jos kyla kilmės valstybėse, ten, kur e, tie žmonės negali gyventi normaliomis sąlygomis, kur patiria visokiausią smurtą ir skurdą. Ir tada jie moka labai didelius pinigus, jie yra neturtingi, tačiau moka 5000 ir daugiau dolerių, kad galėtų atvykti į Europą. Ir tuo būdu e, jie ne tik moka tokias sumas, bet yra prievartaujami, patiria prievartą ir e, smurtą. Dėl gelbėjimo jūroje Italija visuomet čia rėmėsi pagrindinių, pagrindinių teisų gynimo principų. Italija Visuomet šitais atvejais pirmiausiai pagalba suteikia patiems pažeidžiamiausiems e, žmonėms, tai yra moteriams ir vaikams. Laivas e, atplukdantis migrantus yra nukreipiamas ten, kur gali būti suteikiama medicininė pagalba ir kitos, e, ir kitos paslaugos. E, Tad e, mes tikrai deramai elgiamės su migrantais, tačiau e, kita vertus visos 28 e, valstybės susitarė per vadovų tarybą dėl principų, tačiau tas paskirstimo mechanizmas vis dėlto e, dar konkrečiai neveikia, nes e, ten yra numatytos privalomos priemonės saug, saugus uostas nereiškia artimiausio uosto. Tai reiškia saugų uostą. Tad paskirstimo mechanizmas negali veikti, jeigu jį taiko tik tai penkios, šešios ar, ar panašiai valstybių. Visos valstybės turi dalyvauti šiame solidarumo mechanizme. Trečia problema. Sakykime atvirai, tos valstybės, kurios teigia, jog jos dalyvaus tame paskirstimo mechanizme, jos e, turi tai daryti tik tai tų migrantų atžvilgių, kurie yra ne ekonominiai migrantai. Ekonominiai migrantai turi būti gražinami atgal. Dėl investicijų ir ekonomikos. Kažkas sakė, kad Italijai reikia gyvendinti būtinas reformas. kalbant apie tarpininkavimo pastangas, kurias deda pirmininkas Junkeris, vicepirmininkas Dombrovskis, vicepirmininkas Moskovičiai. Kuomet pirmą kartą su jais kalbėjausi, tai aš pamačiau e, išsamų dokumentų rinkinį, kuris buvo pristatytas anglų kalba apie mūsų įvykdytas išsames reformas. Tie, kurie bando teikti, kad Italija nenori vykdyti jokių reformų, nieko nežino apie tai, kas iš tiesų Italijoje vyksta. Mūsų struktūrinių reformų planas yra labai didelės apimties, yra pats didžiausias kada nors vykdytas. Pirmininkas sako, jūs galėsite vėliau savo klausimą užduoti. Kontė šneka. Toliau mes patvirtiname kovos su korupcija įstatymą, kuriame taikomi griežti reikalavimai užtikrinant kovą su korupcija. Pone, pone Dantė, jeigu norite kalbėti, galėsite tą padaryti vėliau, tačiau prašau, nenutraukinėkite kalbėtojo. kuo daugiau laiko sugaišime e, e, tokiems e, pasisakymams, ta mažiau laiko liks atsakymams. Jūs vėliau galėsite savo klausimą užduoti. Italija taiko aukščiausius kovos su korupcija standartus ne tik Europos, tačiau ir pasaulio mastu. Taip pat patvirtinome plataus masto įmonių nemokumo įstatymą. Italijoje daugiau nekalbama apie įmonių bankrotus, nes joms taikomas krizėje, į krizę patekus įmonių e, e, kodeksus, taip pat patvirtinome virus deleguotusius e, aktus, siekiant supaprasti visų administracinių procedūrų eigą tam, kad administraciniai sprendimai būtų priimami kuo greičiau, nes šioje srityje sprendimų prieimimas buvo vilkinamas per pastarosius metus. Taip pat dar vienas įstatymas yra susijęs su viešaisiais pirkimais. Be to yra e, planuojamos civilinio ir baudžiamojo kodekso reformos ir pakeitimai. Visi šie klausimai yra įtraukti į mūsų darbo atvarkę. Žinoma, galbūt. E, galbūt jūs girdėjote, kad kalbama apie geležinkelio liniją nuo Torino iki Lyono. Bet tas pasipriešinimas e, nereiškia, kad mes esame pasisako, pasisakome prieš investicijas. Mes turime nacionalinį investicijų planą, kurį pateiksime netrukus. Ir turime taip pat e, mūsų teritorijų, mūsų uh, dirbožėmio apsaugos veiksmų planą. Mes taip pat rūpinamės savo geležinkelio infrastruktūrą ir būtent todėl mes ir reikalavome papildomo lankstumo ir mums pavyko užtikrinti, kad tai tas lankstumas būtų užtikrintas, dėl to mes galėsime papildomai panaudoti 3 milijardus 200 milijonų eurų. Akivaizdu, kad demokratija yra graži todėl, kad vyksta viešos diskusijos, o kai vyksta viešos diskusijos, išsakomos įvairios nuomonės. Ir mes nenorime pakengti nei, nei italams, nei europiečiams. Taigi ta geležinkelio linijo, tos geležinkelio linijos projektas yra europinės vertės projektas, kuris jau pradėtas įgyvendinti. Ir ši vyriausybė nusprendė, kad yra teisinga, atsižvelgiant į tai, kad šio projekto poveikio vertinimas buvo, ir jo naudingumo vertinimas buvo atliktas prieš 24 metus, atėjo laikas e, iš naujo įvertinti e, padėtį ir prieš skiriant labai daug pinigų šiam projektui prieš kūrent infrastruktūrą, kuri iš esmės paveiks mūsų aplinką. Todėl mes nusprendėme atlikti išlaidų ir naudos analizę. Nauja analizė, ji bus paskapta, jos rezultatai bus paskelbti viešai ir į juos bus atsižvalgta priimant sprendimus. Dabar, kalbant apie kitus projektus, kurie yra vykdomi, ar tai uh, būtų įvairios, įvairios, įvairios greitkeliai, įv, uh, geležinkelių projektai. Čia galiu pasakyti, kad mes turime investicijų reikalingų šiems projektams planą. Ir paskutinis dalykas, atsiprašau, ponė pirmininkė, kad tiek ilgai kalbu, paskutinis dalykas apie išorės politiką. Buvo kalbėta apie politinę izolaciją dėl Venezuelos mūsų pozicija gal yra kitokia. Bet atsargiai, aš norėčiau pasakyti, kad mes nesame vieni, nesame izoliuoti. Italija atsižvelgia į sausio 27 dienos komu, komunikatą Daug kas nori užbėgti istorijai už akių, bet reikėtų čia elgtis atsargiai. Mes nežinome iš tikrųjų, kaip e, baigsis krizė Venezueloje. Ir Italijoje, e, Italijos pozicija nėra išskirtinė, mūsų remia ir kiti. Reikėtų pasakyti, kad 2018 e, m. prezidento rinkimų rezultatų mes nepripažinome. turime taip pat pasakyti, kad reikia renkti naujus prezidento rinkimus ir reikia užtikrinti, kad jie vyktų skaidriai ir kad tarptautinė bendruomenė patvirtintų jų rezultatus. Ir norime, kad jie vyktų kuo skubiau. Žinome, kad Venezuelai žmonės kenčia. Ir mes reikalavome, kad būtų suteikta humanitarinė pagalba atsižvelgiant į tą pratutinę teisę Venezuelai. Mes žinome, kad joks režimas negali griebtis smurto prieš taikius demonstruotojus. Tačiau mes nemanome, kad mes galime reikalauti, kad šaliai vadovautų žmogus, kuris nėra išrinktas laisvose rinkimuose. Mes aktyviai dirbame e, kontaktiniai grupiai ir mes norime perspėti visus, kad mums tenka istorinė atsakomybė, kai priimame sprendimą dėl to, ką paremti. Ir reikia suprasti, kad istorijoje yra kėlė nekartą įvairių krizių ir problemų dėl to, kad būdavo paskubėta paremti ką nors ir kokią nors šalį. Atsargiai. Taip, tik tai mes galime pabloginti padėtį. Ir jei mes paremsime vieną pretendentą, tai paskatinsime kitas pasaulio šalis aktyviau remti uh, kitą šalį. Dėkoju. Na kągi, pradedame dabar spontaniškų pasisakymų procedūrą. Turime baigti šią diskusiją be 15.8. 50 narių užsisakė pasisakyti ir pirmasis kalbėtas yra ponia Komi. Ačiū, ponė pirminkė, gerbėmasis Komisijos narė, ministrė pirmininkė, jūs atvykote Europos parlamentą ir kalbėjote apie demokratiją. Ir jūs čia esate, de, ko gero, demokratiškiausioje de, institucijoje, nes mus uh, išrinko tiesiogiai mūsų piliečiai, o jūs beje paskyrė. Aš džiaugiuosi, didžiuojasi to, kad esu italė ir e, kad aš už Italijos, kuri yra Europos dalis. Kaip jums, e, ar buvo lengva iš tikrųjų mums uh, lengva buvo apginti Made in Italia de, uh, nuo uh, principą, ar Dublino reglamentą buvo lengva keisti. Ne, nėra lengva, bet mes siekime visuomet sudaryti, de, uh, sutarti, siekime sudaryti alijansus. O Italijoje panašu, kad tokio noro visiškai nėra. Jūs įsipareigojote Italijai, pato pasakote, kad jūs nenorite statyti tos geležinkelio linijos. Jūs kalbate apie Dublino reglamento reformą, tačiau jūs, ar jūs, pas, patvirtin, jūs patvirtinote tam tikras kvotas, kurios mūsų galva yra visiškai nepriimtinos ir tai yra klaida ir turite tą pripažinti. Yra dar vienas dalykas jums leidus ir to įbaigsiu. Vaizdo įrašė, kur jūs pasirodėte su Vokietijos uh, kanclerė, ponia Merkel, uh, tikrai yra tikra gėda. Aš myliu Italiją ir nenoriu, kad mūsų ministras pirmininkas tik žodžiautų kitos šalies vadovės atžvilgių. Aš e, gyvenu Lyone ir tas e, miestas palaiko senus istorinius ryšius su Italija, su Piemonto regionu. Aš noriu pakalbėti apie e, projektą Lyonas Turinas Ir tai yra projektas e, skirtas ne tik du miestus tarpusavėje sujungti, ir lygiai taip pat kaip Lamanšo e, tunelis nėra skirtas vien tik tai Prancūzijai su Anglija sujungti. Aš kalbu apie e, tarpusavio ryšius tarp žmonių, tarp tautų, kai jūs to tarpu kalbate tik apie pinigus ir bandote visą laiką kalbėti apie tai, kiek kainuos Liono Turino projektas Italijos e, valstybei. Tačiau jeigu būtų pastatyta ši geležinkelio atkarpa, tai e, mažiau e, būtų transporto kamščių ir mažiau būtų aplinkos taršos. Aš manau, kad jūs iš tiesų nepakankamai rūpinatės nei ekologiją, nei aplinkosaugą. Ponas Liukė dabar kalbės. Herr Ministerpräsident, äh, vielen Dank ponė premjerė. Ačiū už Jūsų mintis, daug kalbėjote apie solidarumą, kurio reikalauja Italija iš Europos Sąjungos. Ir e, mes žinome, kaip turi atrodyti solidarumas. Ir solidarumas turi būti indėlis į Europos Sąjungos ateitį. Tačiau apskaitai kyla klausimas, kodėl e, e, Italija dabar turi prašyti to solidarumo, kodėl tokios aplinkybės dabar susiformavo. 20 metų jau turime bendrą valiutą eurą ir 15 metų Italijos ekonomika neauga. Galbūt egzistuoja tarpusavio ryšys tarp euro ir ekonomikos nuosmukio. Galbūt Italija pati turėtų pagalvoti apie tai, ar bendroji valiuta Italijai tinka ir galbūt Italija turėtų pagalvoti, iš kur atsirado tas 400 milijardų eurų E, centrinio banko deficitas ir milijardinės skolos Italijos, iš kur susikaupė nuo euro įvedimo ir kodėl Italija nuolat susilaukia kaltinimo, kad e, dėl pernelyg didelio biudžeto deficito ir e, stabilumo ir augimo pakto nesilaikymo. Tačiau aš manau, kad Italija taip pat turėtų laikytis nustatytų taisyklių, nes iš pradžių Italija visus priėmė pabėgėlius, dabar visiškai uh, užsidaro savo uostus ir neprima pabėgėlių. Tai jeigu Italija nori solidarumą, tai turi e, laikytis galiojančių taisyklių, nes priešingų atveju to solidarumo tikrai negalės tikėtis. Ponas Miranda. Pone Miranda kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Ministrė pirmininkė Konti. Kodėl jūsų vyriausybė 2018 m. Liepos 29 d. nepriemė pabėgėlių laivo, neįsileido į Italijos uostą? Aš pati buvau tame laive kartu su kolegomis e, Ponsalopės ir Urbanu. Keturi Europos parlamento nariai buvo e, tame laive ir mes negavome jokio oficialaus e, atsakymo dėl leidimo švartuotis ir transporto ministras neleido įplaukti į tą uostą, e, motivuodamas viešosios tvarkos galimais pažeidimais. Kodėl Italijos vyriausybė nesilaiko ES solidarumo taisyklių ir nepriima pabėgėlių laivų į savo uostus? Mus tačiau labiausiai šokiruoja tai, kad ši demokratinė Italijos vyriausybė sudarinėja koalicijas su kraštutinių dešiniųjų partijomis, kurios pasisako prieš europinį solidarumą. Naujasis ministrų tarybos e, pirmininkas e, sugražino orumą žmonėms, kurie da, nėra pripratę prie to, kad jų atstovai da, atvyktų. Da, e, į Europą ir laikytųsi tvirtai, aukštai iškėlę galvą. Jūs atvykote ir parodėte mums, da, kokia yra iš tikrųjų situacija. Mes esame da, šalis, kumi savimi didžiuojasi ir kad mes da, esame padarę tokių ekonomikos stebuklų, kurių mums pavydė kitos šalis. Ir uh, Europos politikai de, de, nenori to pripažinti ir aš dėtoju, dėkoju Jums už tai, kad Jūs de, vadovaujate vyriausybei, kuri gali parodyti šiai de, Europai, kuri de, nenori pripažinti, kad visi ankstesni bandymai užkirsti kelią žmonių priekybai buvo netikri mes sugebėjome sustabdyti tą reiškinį. Ir mes pradėjome kalbėti apie tai, kad reikia padėti Afrikos šalims, kad reikia elgtis oriai. Ir aš norėčiau padėkoti už. Jums ir už tai, kad jūs rūpinatės ir mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Jūs da, turėtumėt iš tikrųjų paremti uh, tas e, gerasias mažų vidutinių įmonių e, praktikas, kad e, praeitėje buvo tik tai piknaudžiaujama jomis. Honorevole Voigt. Ponas Voigt. Pone pirmininkė, sveiki atvykę. Pone ministrė pirmininkė, jums pavyko užtikrinti, kad masiniai srautai e, liautųsi pabėgėlių vykstančių per viduržėmio jūrą. Už tai noriu Jums padėkoti. Ir iš tiesų e, žmonių gabentojai nebe, nebeuždirba tiek, kiek galėdavo anksčiau. Čia galėtumėm viską palyginti su tribunolu kokiu nors, tačiau tai nėra tribunolas. E, Tai yra elitas čia susirinkęs, kuris e, po kelių mėnesių čia jau ir nebesusirinks. Matome, kad migrantai gali pasėti mirti, taigi sustabdykite tai ir suteikite, pažvelgia į Italiją, į Vengriją, jų piliečius, jiems viltį dėl rytojaus. Jimenez Beseril. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš pritariu tam, ką Jūs sakėte apie tai, kad mes turime sustabdyti priekybą žmonėmis. Bet aš nepritariu Italijos neutralumui Venezuelos atžvilgių, nes Jūs blokavote naujo prezidento pripažinimą. Daugiau nei 20 metų. Da, esu gyvenus Venezueloje ir galima tik apgailėstauti, kad jūs nesupratote, kad reikia sustabdyti Madurą, kuris žlugdė, žudė savo tautiečius. Jums visiškai nerūpi tai, kad, kad žmonės yra priversti bėgti iš savo šalies, kad jie bėga į Kolumbiją, kad jie miršta iš bado, kaip sakė. De, de, poetas yra baisu, kai žmonės žūsta, o kiti žiūri ir nieko nedaro. Conseil. Je m'adresse à vous en tant qu'ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères de la France, député européen. Aš kreipiuosi jūs kaip e, buvęs e, Prancūzijos e, užsikalų ministerijos pareigūnas ir kaip Provanso uh, atstovas iš tiesų mus sieja viduržėmė jūra, istorija, kalnai ir daug daugiau. Man patinka jūsų šalis, myliu italus, tačiau e, iš tiesų dabar pirmą kartą po antro pasaulinio karo e, tarpusavio santykiai tarp Italijos ir e, Prancūzijos tapo įtempti nes prancūzijos politika yra visiškai ne atitinka jūsų įsitikinimu ir jūs teigiate, kad e, <clears throat> Noriu paklausti jūsų, kas sumokėjo už jūsų kelionę į Prancūziją, jeigu e, tai yra ne Italijos mokesčių mokėtojų e, pinigai, tai e, e, jūs tikrai neturite teisės taip kalbėti, kaip dabar kalbate, nes jūsų elgesys iš tiesų yra visiškai nepriimtinas ir nesolidus. Pone Toja. Pane pirmininkė, jūs e, supratote, kad Šis parlamentas labai daug ko tikėsi iš e, Italijos ir kad labai gerbė Italiją ir kad mes esame susirūpinę dėl Italijos. Nes Italija šiandien darosi vis labiau izoliuota, vis silpnesnė, o Italija yra ES šalis steigėja. O jūs dabar šlėtės prie tų šalių, kurios pasisako prieš mūsų vienybę. Aš tikiuosi, kad jūs protingai įvertinsite savo da, da, elgesį. Aš noriu, kad mano šalis vaidintų aktyvų vaidmenį. Ir, ponė pirmininkė, kaip galima tikėti jūsų žodžiais, jūs kalbėjote da, apie labai gražius, da, gražias svajonės. Ir taip, mes visi skaitome Moro, Aldo Moro da, raštus, žinome, kad taip, nenorime, kad žmonės žūstų viduržėmio jūro. Bet jūs kalbėjote apie nuoseklumą. Bet kur tas nuoseklumas yra? Da, aš nenoriu sakyti, kad da, da, problema susirado da, da, šiandien bet nuo jūsų priklauso, ar mumis galima būtų pasi, pa, pasitikėti. Jūs sakote už papildomas lėšas da, da, Afriką, bet jūsų vyriausybė balsavo prieš. Uh, Jūs e, kalbėjote apie su, e, sustipriną bendradarbiavimą, tačiau jūs nebendradarbiaujate naujosio iniciatyvos. Jūs kalbėjote apie breksitą. Ar jūs žinote, kad e, jūsų vyriausybėje esanti partija sėd, posėdžiauja Faradžo vadovaujamojo frakcijoje? Ar jūs tai žinote? Grazie Presidente. Eh, Senior Premier Ministru, e naturalmente. Pone pirmininkė, pone ministrė pirmininkė, labai džiugu Jūs matyti čia ir gerbėme Italijos piliečių valią, tačiau yra vienas dalykas, kurio negalime ignoruoti. Jeigu kalbame apie Aldomoro, ir čia minime, tai tiesiog gėda, jog Italijos vyriausybė nenori tinkamai jo pagerbti ir tikrai negalima kalbėti apie jį e, viduržėmio jūros kontekste. Reikia kalbėti apie sąsęs su Europa. Jeigu kalbėsime apie situaciją Venezueloje, tai man didelį nerimą kelia Italijos e, užimta pozicija. Portugalijos bendruomenė Venezueloje gyvena kartu su e, Italijos bendruomenė. Ar jums nekyla tas pats nerimas dėl to, kokios priespaudos imasi prezidentas Maduro? Turėjote jau seniai į tai sureaguoti. Mikrofon, mikrofon. Mikrofoną įsijunkite, prašome. Una domanda. Turiu klausimą Jums, gerbiamasis ponė pirmininkė. Kaip Jūs įsivaizduojate, mes Europą sukursime solida, pargistę solidarumu ir nusiklumu. Aš netikiu, kad. Ar Jūs manote, kad iš tikrųjų Jums pavyks e, e, panaudoti piliečių pajamas? Ir ar galima bus iš tikrųjų atsižvelgti mūsų ankstesnę patirtį, matome, kad e, kraštutiniai dešinėje semės patirties e, iš mūsų problemų gyvename tais laikais, kai panašu, kad e, šiaurės lygos gretos tik didėja, uždar, užtrenkamas durys, tiem, kas nori pas mus atvykti. Da, mes, da, jūs nežinote, kokią poziciją užimti Venezuelos atžvilgių. Taigi, kaip, kodėl jums atrodo, kad situacija gerės ateityje tokiomis aplinkybėmis? Presidente. Pone pirmininkė, labas vakaras. Dėkuoju, kad pas mus atvykote. Aš esu praktiškas žmogus ir aš gal ir Aš norėčiau pasakyti, kad labai sunku mums yra gauti lėšas tam, kad galima būtų gyvendinti įvairius projektus, kuriuos siūlo valstybės narės, aš skirtinti ir Italiją. Aš da, norėčiau dabar papasakoti jums apie tai, kaip mes stengiamės pastaraisiais metais parengti rimtus projektus, kurie padėtų mums tinkamai susijęti mūsų šalį su kitomis šalimis, atsižvelgti mūsų verslininkų prašymas. Ir aš norėčiau Jums papasakoti, kokią dvasę mes vadovaujamės, kaip dirbime. Ir aš nu, nu, norėčiau, kad jūsų ministras išvelgtų į mūsų visą darbą. Ir e, jūsų vyriausybė da, sako, kad reikia pat, dar palaukti, kol pamatysime šios vyriausybės teigiamus rezultatus. Aš norėčiau Jums pasakyti, kad mes žinome, kad Jūs daug ką žadėjote, ypač dėl darbo atlyginimo. Pabandykime taip, jeigu mes uh, gal, gal jūs galėtumėt da, nustatyti da, savitarpio da, draudimo da, fondą ir kad galėtumėt tuomet pasinaudoti to fondo, tam galėtumėt da, padidinti stipendijas, atsiprašau, darbo užmokestį. Dėkoju. Aš da, trumpai jums pasakysiu. Mm. Muaviro pateikė rimtus skaičius ir žinome, kad Salvini nedalyvauja ministrų tarybų posėdžiuose labai dažnai ir kiti ministrai taip pat labai dažnai vengia atsakomybės. Pažiūrėkite, jūsų ministrai labai jauni ir jie labai dažnai nedalyvauja posėdžiuose. Turite atsiprašyti Italijos piliečių, Itali, e, Europos piliečių. Europo reikia Italijos, o Italijai reikia tokios vyriausybės, kuri dalyvautų e, Europos veikloje. Štai apie ką reikia šiandien kalbėti. O jūs nedalyvaujate tose posėdžiuose ir norėčiau baigti paminėdamas kai ką, jūs taip pat daug kad, e, kad citavote ir aš norėčiau pacituoti Mamūdo dainos tekstą. Labai sunku būti pasaulyje, kai žmogus negali savimi didžiuotis. Ir Italija, be, kuri negali didžiuotis savimi, tikrai yra nieko verta. Vi prego di usare un linguaggio Aš prašyčiau vis dėlto vartoti tokią, a, a, tokius žodžius, kurie neižeistų ki, a, kitų. Ar visiems viskas aišku? Kad daugiau taip nebūtų. Ponui Marija suteikiamas žodis. Grazie, prezidente. Kyrie, profi... Ačiū, pirmininkė. Pone ministrė pirmininkė Konte. Jeigu būtumėte toks malonus ir užsidėtumėte ausines. Taigi, ponė Kontė, aš sutinku su tuo, ką sakėte apie Europos pasirinktą kryptį. Tačiau Europa turi būti solidari tiek gynybos, tiek išorės politikos srityje, saugumo politikos srityje. Puikiai žinote, kad Turkija vis dar kelia grėsmę Graikijai ir Kiprui, nuolat pažinėja mūsų oro erdvę, mūsų teritorinius vandenis, išskirtinę Kipro ekonominę zoną. Norėčiau išgirsti iš jūsų e, paramos pareiškimą Graikijai, paramos Graikijai ir Kiprui, siekiant atremti Turkijos e, keliamą grėsmę ir paramą, apie paramą jūs norėčiau išgirsti Kiprui, ypač turint omenyje dėl gamtos išteklių naudojimo, nes e, viena Italijos įmonė nori dalyvauti jų gavyboje. Taigi norėtume iš jūsų išgirsti šios paramos žodžius Graikijai ir Kiprui, siekiant atremti Erdogano ir Turkijos keliamą grėsmę čia, Europos parlamente. Graikijos žmonės to tikisi taip pat, kaip ir mūsų draugai Kipre. Pons Jakovčius dabar kalbės. Cilio. Ascoltare. Aš pasveikinti pas mus atvykusi de, de, Italijos ministrų tarybos pirmininkoje. De, dėkoju Jums. Man de, tikrai, e, aš tikrai nustebau e, išgirdęs Jūsų de, pasisakymą. E, nustebau malonį ir tikiuosi, kad jūs ne tik kalbėsite, bet ir veiksite. Aš norėčiau pakalbėti apie Jonios jūros makro regioninę strategiją. Būtų labai įdomu, kaip jūs ketinate bendradarbiauti su Slovenija ir Kroatija ir kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimo Adrijos jūros e, regione ateitį. Man taip pat būtų įdomu sužinoti, ar jūsų vyriausybė norėtų sumažinti. Da, uh, Įstrijoje e, gyvenantiems italams skiriamą finansavimą. Da, da, ar jūs ketinate toliau remti italų kalbos vartojimą šiame regione, nes e, mums ir Slovenijoje, ir Kroatijoje reikėtų, da, kad jūs galėtumėt paremti da, šios kalbos, italų kalbos naudojimą. Ir taip pat būtų įdomu sužinoti ir Jūs norėtume taip pat prisijungti prie mūsų simbolinio svarbos iniciatyvų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, jūs visiškai teisingai kalbėjote apie tai, kad laisvės judėjimas yra labai svarbus ir taip aš norėčiau Jums pasakyti, kad iš tikrųjų do, Italijoje da, gyvena didžiausia kalbinė mažuma. Uh, Tačiau panašu, kad jūs vyriausybė nenori apie tai kalbėti ir jūs turite, da, jūs patvirtinti įsaką, pagal kurį jaunimas, kuris nori dirbti kitoje šalyje, įsigyja automobilį kitoje šalyje, po to nori su, su tuo automobiliu atvažiuoti į Italiją, jis turi sumokėti. Da, E, baudą ir, da, ir automobilis net gali būti konfiskuotas. Kaip jums atrodo, tai prisideda prie laisvo asmenų judėjimo? Ir aš taip pat džiaugiuosi galėdamas klausytis jūsų šiandien šioje salėje, nes jūsų ministras mažai lankydavosi, e, jūsų ministras Alvinį mažai lankydavosi e, šiame parlamente, kai buvo jo narys, nes jam nepatiko telekameros. Panašu, kad jūsų vyriausybė nori de, de, dirbti mažai, bet labai dažnai e, rodytis e, ekranuose ir nuolat kažką kaltinti dėl Italijos problemų. Tai yra pabėgėliai, de, prancūzai, homoseksualai, de, net ir pati Europa. E, galiausiai atsidurs, ko gero, tame sąraše ir žydai, ir komunistai, ir čigonai. Uh, Tai yra politika, kuri labai primena fašizmą, kuris e, sužlugdė Italiją, kuris privertė daugybę italų išvykti iš savo šalies po antrojo pasaulinio karo. Nepamirškite tos savo patirties. Grazie Presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad svarbu priminti mums visiems, kad mūsų šalis šiuo metu išgyvena recesiją. Ir, ponė pirmininkė, jūs dėja nekalbėjote apie pramonės politiką, apie prekybos politiką. Ir jūs nekalbėjote apie mūsų įmonės. Prekybos susitarimai, kurie pasirašome Europoje, de, a, prisidės prie mūsų ekonominio augimo. Ir aš manau, kad Italijai šiandien reikės, reikia mažesnių mokesčių, nežinau, ar pritarėte tai nuomonėje, mes turime taip pat užtikrinti, kad darbo sąnaudos būtų kuo mažesnės. Uh, ir kad būtų atsisakyta dotacijų politikos, nes ta politika tikrai nepadeda mums kovoti su skurdu ir neligybė. Aš manau, ponė pirmininkė, kad būtų labai svarbu, kad jūs į tai atsižvelgtumėte ir kad jūs pasakytumėt mums, ką jūs apie tai manote. Tarybos pirmininkė, kaip kolegos, ne tik iš Italijos, priminė, mes čia rengiame projektus, kurie yra skirti tam, kad, būtų, kad padėtų Italijai ir Europai. Ir aukštojo pajėgumo da, a, transporto linija viduržymio jūroje padėjo mums nukreipti į pietus transporto srautus ir ji yra skirta tam, kad galėtų vystytis e, Davidužmio jūros uostai. Jūs sakėte, kad jūsų vyriausybė dabar atliks e, naudos ir sąnaudų e, analizę, bet jūs nesižvelgėte į į tai, kaip mes galėsime išnaudoti jau turimą infrastruktūrą. Jei jūs išmoktumėt mąstyti kaip europietis ir ne vien galvoti apie siaurus Italijos interesus, tuomet mes galėtume tikėtis dar didesnių projektų iš jūsų ateityje. Pane Pilt, dėkoju. Kaip, kaip Europos parlamento narė išrinkta Švedijoje, džiaugiuosi, didžiuojas būdama Ita Italija. Bet uh, vis mažiau galiu atpažinti tą Italiją, kurią aš pažįstu. Šiandien vaikai žūsta jūroje. Aš nematau tos Italijos, kuriai rūpėtų mūsų bendros vertybės, kuriai, turėtų, kuriai rūpėtų Europos ateitis. Taip, mes turime daug problemų. Aš esu e, susirūpinus dėl to, kaip tvarkomas yra ūkis. Ir e, dėl to, kaip buvo jis tvarkomas praeitėje, Italijoje kilo recesija. Jaunimas šiandien reikalauja darbo, o ne išmaldos. Jie reikalauja orumo, o ne propagandos. Ir gal jūs išgirsite bedarbius. Sužinosite, ar jūs girdite, ką aš sakau. Dėkoju. Taigi, ir mus dar labiau e, rūpina tai, kad jūs pasisakote vis labiau vien už Italijos in, uh, interesus uh, Europos sąskaita. Italai turėtų uh, tiesti tiltus, o ne uh, kasti uh, griovius. Solidarumas yra pasiekiamas ne įžeidinėjant kitus, o bendradarbiaujant su jais. Gal užteks jau ginčytis su mūsų kaimynais, gal gana jau dašlietės prie Putino. Pone pirmininkė, gal jūs galėtumėt vis dėlto pakeisti savo požiūrį. Dig, uh, uh, Digasperi ir kiti jūs žiūri, jūs stebi. Hvala za besedo. E, torej, gospod pravi minister. Ačiū už suteiktą žodį. Sako pans Šoltis. E, pone premjerė, jūs kalbate apie solidarę Europą, apie Europą, kuri turėtų vienyti, sutaikyti. O tuo tarpu mūsų parlamento pirmininkas ir jūs pats girdite, kad yra naudojami, vartojami neapykantos skatinantis žodžiai. Aš noriu priminti Bazovicos įvykius ir e, noriu pasakyti, kad jūs neigiate tam tikrą prasme istoriją, nesivadovaujate europinėmis vertybėmis. Tie žmonės paukojo saugybę tam, kad mes šiandien galėtume gyventi taikiai, taip pat ir pasienyje Italijos ir e, Slovenijos. Manau, kad šiandien mano pareiga yra e, e, paraginti jūs atsistatydinti šiandien. Allora, questo era l'ultimo intervento. Diamo... Tai buvo paskutinis kolega, kuris galėjo pasisakyti. Deja, noriu Jums priminti, kad uh, Darbo tvarkė yra numatyti kiti klausimai. Daugiau nei 50 deputatų norėjo pasisakyti. Kiekvienas kalbėjo ilgiau, nei jam buvo leista. Dabar žodis sutikiamas ponui Konte. Prašome. Grazie, pres... Dėkoju, ponė pirmininkė. Kai kas kalbėjo apie politinius klausimus, o Politinė diskusija reikalinga tam, kad veiktų demokratija ir labai gerai, kai diskusija yra gyva ir net jeigu nuomonės išsakomos yra gan aistringai, net jeigu ir nepatogius dalykus jums sako, yra gerai. Bet aš neleisiu, kad būtų įžeidinėjama tauta, kurią aš atstovauju. C'è stato chi ha avuto l'ardire. Kai kas e, išdryso ir aš tą sakau labai ramiai, ponia pirmininkė, ponia Tajanė. Net vienas frakcijos vadovas e, pavadino e, marionetę žmogų, kuris atstovauja Italijai. Aš nesu marionetė. Aš didžiuojasi galėdamas atstovauti visai savo tautai. Didžiuojasi reaguoti į italų norą keisti mūsų šalį ir didžiuojasi galėdamas formuoti mūsų vyriausybės politinę liniją. Tai nėra marion, e, marionečių vyriausybė. Tai yra vyriausybė, kuri nereaguoja į lobistų daromą spaudimą. Gal marionetės veikia kitaip, aš nežinau, bet mes nesame tokie jau buvo pasakyta ir aš manau, kad e, čia mes galime kalbėti atvirai ir aiškiai, taigi aš noriu pasakyti, kad e, man buvo gėda e, dėl to, kas įvyko tarp manęs ir ponios Merkel. Noriu pasakyti, kad tam, kas, kam gėda dėl manęs, manęs noriu pasakyti, kad gal uh, kad vienas partijos vadovas kažkada labai rodė savo prilankumą poniai Merkel. Ir nežinau, ar jam dėl to buvo gėda. Ir aš manau, kad mums reikia nuoširdžios, gal net ir griežtos diskusijos. Mano Buvo pasakyti, kad mano ministrai nedalyvauja Europos ministrų tarybos posėdžiuose. Jūs teigiate, kad mūsų vyriausybė nėra atstovaujama tarybos posėdžiuose. Na, aš nenoriu jums dabar daaiškinti, kaip veikia ES institucijos, bet noriu tiesiog priminti, kad net ir e, minis, viceministrai gali atstovauti, valstybės sekretorius gali atstovauti mūsų šaliai ir visuomet kas nors Italijoje atstovauja visuose tarybos posėdžiuose. Tą noriu labai aiškiai pasakyti, bet to noriu taip pat atvirai pasakyti. Jūs atstovaujate partijai, kuri praeitie tikrai nesugebėjo gerai įspręsti. Įspręsti ankstesnių problemų ir mes dar esame padengti nuostolius, kuriuos dėl to patyrėme. vengo invece alle questioni che. Ecco, cerchiamo. Tvarkos. Scusate, scusate un attimo. Scusate un attimo. Atsiprašau, ponė Prinkė, atsiprašau. Sekundėlė. Prašau visų nekalbėti negražiai. Galite sakyti, ką tik tai norite, galite išsakyti bet kokią politinę nuomonę, bet labai svarbu, kad jūs neižeidinėtumėt kitų uh, laisvai išrinktų tautų atstovų ir kad neižeidinėtumėt Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininką. Mes jį pakvietėme pas mus atvykti. Taigi kreipiuosi į visus ir raginu jūs kalbėti mandagiai. Ir pirmiausia, kreipiuosi į savo bendratautiečius italus. Dėkoju, ponė pirmininkė. O dabar perėmiau prie politinių klausimų, kurie buvo uh, paminėti, kurie yra labai įdomus. Jūs paprašėte, kad aš paremčiau Kiprą ir uh, Graikiją. Sausio 29 e, dieną dalyvavau tarybos posėdėje, kur kartu su septyniomis kitomis valstybėmis narimis mes parengėme spaudos konferenciją. Išsakėme labai aiškę poziciją ir labai aiškiai paremėme Kiprą. Dabar dėl kitų klausimų. buvo pasakyti dalykai, kurie tikrai da, yra gėdingi. Jūs sakėte, kad dėl mūsų veiksmų žūsta vaikai jūroje, bet tai yra neįtikėtina. Tai yra nepaprastai da, sunkus e, kaltinimas. Jau sakiau, kad mes visuomet, visuomet darėme viską, kad apsaugotume pažeidžiamiausius asmenys. Ir ta, Iš karto pasirū, mes sudėtingomis aplinkybėmis rūpinomės vaikų ir moterų saugumu. Ir mes reikalaujame šiuo metu konkrečių, konkre, konkrečių solidarumo formų. Ta solidarumą turi parodyti kitos šalis. Dabar Prancūzija, jau nekartą esu pasakęs, kad Italija su Prancūzija sieja seni ne tik e, ekonominiai, bet ir istoriniai, kultūriniai ryšiai. Tai, kad e, kalbėti apie tai, kad mes dabar pradėjome da, da, e, ginčyti su da, Prancūzija dėl vienos problemos da, ir reiškia tikrai perdėti da, situaciją susitikimas, e, susitikimai, keli susitikimai, kurie įvyko su geltonųjų lėmenių atstovais, tie susitikimai, kuriuos surengė keli mūsų politiniai atstovai, atitinka jų politinę dialektiką. De, dialektiką. Ir gal kartais jūs galite abejoti dėl pasri... kai kurių politinių sprendimų, bet jie yra teisėti. Dėl Venezuelos tai, kas buvo pasakyta, yra tikrai netiesa. Italija remia Maduro, kad, nenor, kad mes nenorime, kad būtų rengiami prezidento rink, e, rinkimai, bet visi mūsų pareiškimai parodo, kad mūsų pozicija yra kitokia. Italija neremia Maduro režimo. Esame pareiškę, kad e, prezidento e, rinkimų rezultatų nepripažinome ne, ir jūsų parlamentas nepripažino. Ir mes visuomet sakėme, kad Maduras neturi prezidentinių įgaliojimų ir visuomet kalbėjome, kad reikia surenkti kuo skubiau laisvus skaidrius rinkimus šioje šalyje, kurio žmonės kenčia. Ir mes reikalaujame, kad tai būtų padaryta, bet mes nemanome, kad tai galima siekti taip, kaip siūloma dabar nes mes manome, kad tai tik tai sulėtins pastangas įspręsti situaciją. Toliau ekonomika. Jūs klausite, kodėl Italija nesirūpina pramonės politiką ir bendra Europos pramonės politika, bet aš jau minėjau, kad Junkerio planas mūsų galva yra labai svarbus ir mes visuomet rėmėme Europos pramonės politikos formavimą. Ir beje, esame taip pat pasakę, kad mums reikia eurozonos biudžeto, kad tik tam, kad galima būtų jį pritaikyti stabilizavimo tikslais. Taigi mes remiame ekonominę, socialinę politiką, uh, Ir o, mūsų šaliai sakoma, žiūrėkite, jūsų šalyje nėra ekonominio augimo, bet mes pirmiausia turime įveikti praeities e, politikų padarytas klaidas. Ir mes matome, kad net ir dabar yra taikomos tam tikros priemonės. Ir Aš manau, kad e, mūsų ūkis pradės atsigauti 2019 metų antrąjį semestrą, per antrąjį pusmetį. Nes e, mūsų takomos priemonės neduos iš karto rezultatų ir mes galvojame apie gamybą. Teikti, kad mes e, nesame įsipareigoję gyveninti investicijų planą, yra visiškai klaidinga. Mes dirbame šiuo klausimu. Aš galiu tik pasakyti, kad vakar, čia patikiu Jums vieną pavyzdį, aš dalyvavau trijose susitikimuose Italijos pietuose. Tenai ekonomikos augimas e, yra įstrigęs ir ten su, aš buvau tenai tam, kad bazilikatoje, Molyzėje ir Sardenijoje būtų pasirašyti. Da, de pasirašytos konkrečios sutartys, kurios paskatintų ekonominį augimą. Taigi mūsų vyriausybė daro viską, kad mes paremtume ekonominį augimą. Ir net piliečio pajamos, pamatysite, e, galėjo būti suformuoluota, ta priemonė galėjo būti suformuoluota taip, kad ji tiesiog teiktų e, socialinę paramą galėjo būti priemonė, kuri būtų socialistinio požiūrio, kuri tik tai išvaistytų pinigus, bet iš tikrųjų dabar suformuoluota taip, kad atsižvelgime bus į norą susirasti darbą. Ir taip mes padėsime žmonėms sugrįžti į darbo rinką. 5 milijonai skurdžiai gyvenančių žmonių dabar uh, galės ją pasinaudoti šią piliečių pajamų priemonę. Ir da, uh, šiuo metu šie žmonės negali naudotis jokiamis kitomis priemonėmis ir pagal mūsų kon, bu, puikios konstitucijos trečiąjį straipsnį mes turime pasirūpinti tais, kas negali dėl bet kokių priežasčių dalyvauti da, visomis teisėmis mūsų ekonominėme, socialinėme ir politinėme gyvenime. Italiana. Dėkuoju, norėčiau padėkoti Italijos Respublikos ministrų tarybos pirmininkui. Aš atsiprašau, jei kartais buvo kalbama taip, kaip nederėtų kalbėti šiame posėdėje, bet pas mus vykstančios diskusijos visuomet yra aistringos ir tos aistros parodo, kad mes kalbame aktualiausiamis temomis. Ir ypač da, įsismarkauja kolegos, kai kalbama apie ES ateitį.